Good morning. Good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos, ponės ir ponai. Kolegos sako, kad aš, mes galime pradėti, kadangi kolega Langė jau atėjo, reiškia, galime pradėti. Patvirtinkime darbo atvarkę, ar kas nors turėtumėte pastabų dėl jos? Niekas neprieštaraujate. pirmininko pranešimai. Neturiu jokių. Protokolo patvirtinimas sausio 29-osios ir taip pat 22-23 vasario protokolai yra internete. Jeigu jūs neprieštaraujate, protokolai tvirtinami. Dėkoju. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas diskusijos dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai ir galimos pasiekmes ES pramoniai. Leopoldo Rubinačiai, Europos komisijos direktorato atstovas, direktorius, pristatys šią informaciją. Ir sveikinu kolegą Bernd Lange, kuris yra atsakingas už tarptautinę prekybą, jisai yra interkomiteto pirmininkas. Kinija. 2001 metais įstojo į PPO ir darybose buvo svarstoma, kaip suteikti Kinijai vėliau rinkos ekonomikos e, valstybės statusą, kai Kinija įstojo į PPO, pačioje pradžioje buvo apie tai kalbama. Rinkos ekonomikos statusas turės tiesioginio poveikio ES pramoniai, kadangi ji turės ginti savo pramonę nuo įdingos prekybos praktikos, dempingo, socialinių netinkamų sąlygų ir apie tai mes tikimės išgirsti iš komisijos atstovo. Pagrindinis klausimas štai koks. Kodėl ES mano, kad Kinijai galima suteikti, ar galima dabar suteikti Kinijai rinkos ekonomikos valstybės statusą? Kokia yra situacija? Kitas svarbus klausimas kokio poveikio galima tikėti suteikus Kinijai rinkos ekonomikos valstybės statusą mažajam ir vidutiniam verslui ir apskritai pramoniai. Mūsų šiame komite mūsų netiek domina žemės ūkis, tačiau tai taipogi svarbi tema, taigi aptarkime apskritai poveikį pramoniai, mažajam ir vidutiniam verslui, energetikos ryčiai. Ir trečiasis klausimas, kaip kitos PPO valstybės, kaip pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos, vertina šį klausimą. Kadangi mes turime dirbti iš vien su kitomis globalios rinkos ekonomikos dalyvėms. Taigi, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, dėkoju už galimybę pristatyti šitą temą jūsų komitetui. Jūs, pirmininkė, teisus, tai yra su prekyba susijęs klausimas, tačiau iš tikrųjų poveikis pramoniai taip pat bus didžiulis. Pirmiausia, susitarkime, apie ką kalbėsime mes nespręsime, ar Kinija yra rinkos ekonomikos valstybė ar ne. Mes to nedarysime. Mes turime apsispręsti, ar ir kaip reikės pakeisti ES teisės aktus kad mes galėtume e, įvertinti dempingo žingsnius taip, kaip darome, priimdami antidempingo priemonės ES. Pirmiausia, aš manau, kad mes turėtume tiksliai veikti. Ir šitas klausimas yra dvipusis. Kitas dalykas yra metodologija. Metodologija gali padėti rasti vieną ir kitokį sprendimą. Kai Kinija prisijungė 2001 metais prie PPO, buvo derimasi dėl protokolo, kuriame buvo suformuluotos svarbiausios bendradarbiavimo su Kinija taisyklėms. Viena iš tokių taisyklių buvo, kad kiekviena PPO valstybė apskaičiuodama įvertinamą dempingą, įvertindama uh, Kinijos e, priemonės, antemų priemonės santykiuose su Kinija, uh, turėjo atsižvelgti tai, kad tuo metu Kinija dar nebuvo rinkos ekonomikos valstybė ir dempingas buvo apskaičiuojamas pagal kainas, pagal kainas vidaus rinkoje Kinijoje ir buvo lyginamos su kaina, kuri yra nustatoma eksportuojant į Europos Sąjungą. Taigi kainos Kinijoje ir rinkoje Europoje Taigi svarbiausia problema apskaičiuojant dempingą yra kainodara. Kadangi Kinija nebuvo rinkos ekonomikos valstybė, tame protokole buvo numatyti įvairiausi kiti alternatyvūs tradiciniai metodai apskaičiuoti dempingą. Šio protokolo nuostatos šių metų gruodžio 11 nustos galioti ir todėl dabar reikėtų pasteirauti, kodėl mes grįžtame prie šio klausimo, kodėl to nepadarėme anksčiau. Iš tikrųjų, mes domėjome šio klausimu ir anksčiau, tačiau komisijos kolegijoje buvo nuspręsta, kad šitas klausimas yra labai svarbus ir priimant bet kokį sprendimą reikėtų iš esmės įvertinti šitą situaciją, komisija įgyvenina poveikio vertinimą ir galvoja, kaip spręsti šį klausimą apskritai. Taigi kyla klausimas, kaip ir ar reikės keisti E, teisės aktus. Vienas variantas nedaryti nieko, antrasis variantas tiesiog Kinija vertina pagal tradicinę metodologiją, kaip Pietų Koreja pavyzdžiui, ir galbūt surasti trečią alternatyvų kelią ir tiesiog tuos e, rinkos e, pokyčius mes turėtume kaip nors vertinti pasinaudodami kovos su dempingu įprastinę praktiką. Taigi iki balandžio 20-osios vyks konsultacijos su visuomenė, taip pat su interesuotomis šalimis. Įvyko praeisiais mėnesiais susitikimai, susitikome su profsąjungomis, taip pat prekybos atstovais, importuotojams, taip pat komisija komisarė e, e, Malmström turėjo įvairiausių sutikimų ir mes taip pat konsultuojame su socialiniais partneriais. Kolegija nusprendė grįžti prie šio klausimo Liepos 13 dieną. Taigi iki to momento, ko gero, iš komisijos nieko negirdėsite. Taigi mes vertiname poveikį pramoniai. Iš karto reikėtų pasakyti, kad šito poveikio vertinimas yra labai sudėtingas. Kodėl? Pagrindinė priežastis yra ta, kad antidempingo tyrimai yra pagrysti atitiktimi. Pirmiausia, mes turėtume gauti kokių nors skundų iš Europos pramonės. Taigi, galbūt mes gausime tokių skundų artimiausių metų. Ir jeigu gausime, tai kol kas negaliu pasakyti, kokius tyrimus bus teks atlikti kitais metais. Poveikį vertinant taip pat yra labai svarbu įvertinti dempingo apimtis, o tai reiškia reikia tiksliai apskaičiuoti, apskaičiuoti tas transakcijas, taip pat pardavimo apimtis importo bendrame kontekste. Todėl mes darome daugybę prie, prielaidų. Mes perskaičiavome ne kartą E, operacijas, kurios įvyko praeitie ir bandėme įvertinti dempingo apimtis ir bandėme prognozuoti, kas atsitiktų, jeigu mes Kiniją vertintume kaip bet kokią rinkos ekonomikos valstybę, Pietų Koreją arba JAV. Taigi, antidempingo mokesčių apimtis, ko gero, būtų mažesnė 27 procentais lyginant su dabar. Taigi mes taipogi paskaičiavome, kad potencialus poveikis mm, e, pramoniai ateityje galėtų būti didesnis 200-250 tūkstančių ES darbo vietų nebūtų jau apginta nuo antidumpingo priemonių. Taigi toks poveikis taip pat yra įmanomas, dar mes nebaigėme savo skaičiavimų, tačiau mes norime apskaičiuoti, kiek, kaip visą tai atrodytų, jeigu mes taikytume alternatyvę metodologiją, tai yra trečiasis mūsų variantas, ši metodologija leistų mums kartu su kitomis priemonėmis gamybos kainas Kinijoje atstumti į šalį. Tiesiog mes įvertintume šitas kainas kitų metodų. Taigi mes turime to skaičiavimo tam tikrus pagrindus, matmenis, yra ir kiti elementai, kurie būtų įtraukti į šią alternatyvėją metodologiją. Aš ją pristatyčiau tiksliau, jeigu pageidautumėte. Uh, Toliau kalbant apie poveikį suteikus Kinijai visiškos rinkos ekonomikos statusą, tiesiog poveikis būtų e, esminis. Teisininkai kol kas nesusitarė, kiek svarbus šitas protokolas. protokolas. Tačiau viena dalis jo bet kokiu atveju uh, nustos galioti. O tai gali reikšti, teisiškai vertinant, kad Europos e, sąjungos kaip naudotoja, kaip importo naudotojas turės atsižvelgti į keletą e, elementų. Taigi mūsų teisės aktuose Kinė turės būti įvertinta kaip rinkos, kaip rinkos ekonomikos valstybė ir kai mes atlikome tyrimą, konstatavome, kad reikės taikyti konkretų metodą, pagal kurį mes privalėsime taikyti trečiojų valstybių kainas, ne Kinijos kainas. Ir tai reiškia, kad situacija bus sudėtinga. JAV taiko kitokią sistemą, pagal kurią pirmiausia e, E, yra mm, verslo rūmai nustatė, kad Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybėse ir todėl JAV gali taikyti alternatyvius metodus, todėl mūsų situacija skiriasi ir aš turėčiau pasakyti, kad mes vis dėlto turėtume pakeisti teisės aktus, tačiau Amerika, Kanada, Japonija, Japa, Japonija gali visą tai padaryti tik tai priimdamos e, administracinius sprendimus. Mes kontaktuojame su kitų švedbų valstybių atstovais, tačiau mūsų situacija iš tikrųjų yra specifinė ir sudėtinga, kadangi ji sumažina galimybę sinchronizuoti mūsų veiksmus. Taigi aš dabar staptelėsiu, kadangi kalbu pakankamai ilgai, ko gero bus vertingiau, jeigu aš atsakysiu klausimus. Much, uh, Dėkoju Jums, direktoriu, už paaiškinimus, už pastabas ir jeigu leisite, pradėsiu suteikdama žodį kolegai Bernd Lange, Inta komiteto pirmininkui. Dėkoju, pirmininkė, kad pakvietėte mane į šį posėdį interkomiteto, kaip interkomiteto pirmininką. Kinija tikrai yra problema, Jis kelia mums problemų dėl dempingo, dėl to, kad subsidijuoja tam tikras prekes. Maždaug 80 procentų mūsų sprendžiamų bylų susiję su Kinija. Todėl svarbu atsakyti į klausimą, kas, atsaky, kas atsitiks po gruodžio 11 dienos, kai baigsis protokolo galiojimo laikas, kai baigsis tas Kinijos įstojimo į PPO protokolo galiojimo laikas. Pavyzdžiui, Australijoje yra sprendžiama daug bylų, bet pripažinus Kinijai rinkos ekonomikos statusą, bylų skaičius sumažėjo per pusę. Ir tik tai pusėje bylų apskritai buvo galima nustatyti pažeidimus ir antidempingo mokesčiai apsiribojo 10 procentų maždaug. Tai niekis yra labai nedidelė suma, todėl labai svarbu sukurti sistemą, kuri leistų ES efektyviai reaguoti į dempingo priemonės ir į pasinaudojimą, neteisėtą naudojimąsi subsidijomis sakykime, soliarin, solia, saulės baterijos ir daugybė kitų klausimų, kuriuos mes sprendžiame pastaruoju metu, tą rodo. Taip pat ir netrukus kalbėsime apie vėjo jėgainės. Kinija gamina nepaprastai daug vėjo jėgainių. Ir dabar yra maždaug 33 procentai jų importuojama iš Kinijos, augimas yra maždaug 50 procentų per, met, per pastaruosius metus. Taigi dempingo bylų tikrai bus daug ateityje ir mes esame tikrai privalome ginti kaip nors mūsų pramonę. Čia susidurime su dviem problemomis. Pirmoji problema - mūsų teisiniai instrumentai yra pasenę. Stengiamės juos atnaujinti, atnaujinti savo prekybos gynybos instrumentus 2014 m. balandį parlamentas priėmė modernizavimo paketą, kuris suteikia komisijai reikalingo lankstumo, pradedant tyrimą savo iniciatyvą, nelaukiant skundų. Tačiau taryba nuo 2014 m. balandžio mėnesio blokuoja šį teisės aktų paketą. Mes darėme spaudimą tarybai siekdami priimti šį teisės aktų paketą, siekdami turėti modernę kovos su dempingu sistemą, bet mums kol kas nepavyko. Taigi mums reikia reformuoti savo teisės sistemą Kinijos atžvilgių, kad turėtume atitinkamus efektyvius mechanizmus po gruodžio 11 dienos. Mūsų noras yra sukurti alternatyvų skaičiavimo metodą, kad galime būtų apskaičiuoti dempingo mastą ir neteisingą subsidijų naudojimą. Mes prašome komisijos, kad pateiktų teisės akto projektą ir tam turėjome 15 metų. Tikiuosi, kad komisija netrukus pateiks mums kokį nors dokumentą, o interkomitetas ketina priimti atitinkamą rezoliuciją gegužės mėnesio plenarnėme posėdyje. Dėkuoju, sako pirmininkas, toliau kalbės ponė Nyblė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už jo pasisakymą ir išsakyti dvi pastabas ir užduoti klausimą. Aš prekybos politikoje, žinoma, neišmanau tiek, kiek mano kolega Langė, todėl, tačiau vis tiek pasakysiu vieną kitą pastabą. Jūs atkreipėte dėmesį, kad tai nėra vien prekyba, nėra vien prekybos klausimas, tai yra ir pramonės politikos klausimas. Mes irgi taip manome. Mūsų frakcija labai jautriai žiūri į šias diskusijas, nes tai tikrai turi ir politinės reikšmės. Mes baiminamės dėl mūsų pramonės, kuri keliauja, iškeliauja iš Europos dėl to, kad mes priimame neteisingus sprendimus. Ir čia kalbam ne tik apie protekcionizmą, bet kalbam apie sąžiningas rinkos sąlygas, sąžiningas konkurencijos sąlygas. Ir tą reikia nuolat pabrėžti. Ir mes turime būti ir pakankamai atsargus šiemet e, spręsdami šios klausimus ir suteikdami ar nesuteikdami Kinijai rinkos ekonomikos valstybės statusą. Tiek pastabų, o dabar klausimas. Jūs Minėjote ir teisės akto atnaujinimą, ir naują skaičiavimo metodiką, ir sakėte, jog Junktinėse Amerikos valstijose yra visai kita sistema, ir valstybė ten yra suteikusi savo tokios tam tikros laisvės. Todėl aš noriu paprasčiausiai paklausti, kodėl mes negalime nukopijuoti Junktinių Amerikos valstijų sistemos ir taip palengvinti savo gyvenimą. Toks būtų mano pirmasis klausimas. Jūs minėjote ir poveikio vertinimą, kurį rengėte. Gal galėtumėte pasakyti, kada tas vertinimas bus parengtas ir kada mes galėsime į jį užmesti akį? Taigi, kaip minėjau, aš ne, nežinau tokių detalių visų, bet jūs minėjote tris alternatyvas. Tai yra nauja metodologija, viena iš jų, o galbūt galima būtų ieškoti ir ketvirtojo varianto, galbūt jūs tiesiog to nepaminėjote. Dėkuoju. Dėkoju. Pone Nyblė pasisakė APP e vardu, dabar socialdemokratų vardu kalbės ponia Curtin Darling. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums, ponė direktoriau. Aš labai trumpai ir aiškiai noriu pasakyti. Jungtinėje, Amerikos, Jungtinėje karalystėje mūsų pramoniai dabar kyla tikrai labai daug problemų, ypač plieno pramonės srityje, 40 tūkstančių darbuotojų kilusi grėsmė dėl jų darbo vietų, nes mūsų pramonė yra tiesiog žlugdoma, yra parduodama ir situacija labai rimta. Tai susiję su Kinijos plieno pramonė, kuri vykdo dempinginę politiką ir įsiveržia į mūsų rimtinės karalystės ekonomiką. Ir parlamentas, kaip Berndas sakė, padarė savo darbą, mėgindamas išgelbėti ES priekybos ir pramonės sritį Ir dabar tik tai taryba sustabdė visą šį procesą, nes ten yra blokuojanti mažuma, sustabdžiusi instrumentų, kurių mums reikia ginant savo ekonomiką, prieimimą. Tai Junktinė karalystė, žinoma, sus, sus, sukėlė ir apmaudą. Ir nereiktų painioti dviejų dalykų. Tai yra mūsų priekybos apsaugos stiprinimo ir kitų dalykų. Dabar kita taryba, kuri vyks gegužės 15, mėnesį, gegužės 15 dieną, galėtų išspręsti tuos klausimus. Italija yra pateikusi pasiūlymų, kompromisinių pasiūlymų ir vyriausybės privalo kelti šį klausimą, kelti šį klausimą ir Kinijoje, kalbėti su Kinijos vyriausybė, kad kažkaip sustabdytų tą perprodukciją, kuri yra atsiradusi Kinijoje Ir diskusija tikrai rimtėja ir jūs komisija galėjote 15 metų jau kažką nuveikti ir kol kas dar nieko nepadarėte. Todėl noriu paklausti, koks dialogas vyksta tarp komisijos ir kitų PPO narių, kurie gali priimti atitinkamus sprendimus. Kai kurie, mes žinome, kad tai yra techninis sprendimas, bet yra ir kitų šalių - Brazilija, Kanada ir kitos šalys. Ten nėra tik tai techniniai klausimai. Taigi aš noriu paklausti, ar negalima kažkaip koordinuoti mūsų veiksmų su kitomis PPO narėmis, kad išspręstume šį klausimą ir kad priimtume bendrą poziciją dėl PPO. Ačiū. Ponas Aleksandr Grins. Dėkoju. Sutinku su daugeliu čia išsakytų dalykų. Turiu klausimą ponui Rubinačiai. mes dabar štai kalbame apie Kiniją. Kinija nėra visiška rinkos ekonomika, mes šitą žinome. Tačiau čia yra dvi problemos. Pirmiausia, mes seniai žinome, kad Kinija nėra rinkos ekonomika, tačiau kitas dalykas yra tai, kad dabar mes daugybę metų žinome, kad Kinijoje egzistuoja didžiulė plieno perprodukcija. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Jeigu e, šalis būtų rinkos ekonomika, tai reiškia, kad esant perprodukcijai, tuo gaminio kaina turėtų mažėti. E, tačiau taip nėra. Žinome, pavyzdžiui, kaip yra su nafta, kai kainos reikšmingai nukrito. E, Kaip Europos komisija ketina spręsti tą perprodukcijos problemą? Nes kainų mažėjimas dabar, nes mes žinome, kad tos produkcijos yra tie, kad kainos turėtų reikšmingai mažėti ir pienų sektoriu. Ačiū, ponė Lopas Berbėjau, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė direktoriu. Manau, kad dabar aišku yra štai kas. Rinkos ekonomikos statusų suteikimas Kinijai turėtų didžiulis įtakos krizę patiriantiems sektoriams - keramikos, automobilių. E, reikėtų pasižiūrėti į paklausos ir pasiūlos santykį, taip pat įvertinti energijos kaštus. E, ponas vicepirinkas Kataidinas tai pripažino komisija paskelbė komunikatą ir pripažįstama, kad plienas patiria, tai yra tas sektorius, kuris patiria didžiulę krizę, juodosios metalurgijos sektorius apskritai, o Kinija plačiai taiko dempingo priemonės. Tad mūsų pozicija būtų tokia, mes nenorėtume, kad Kinijai būtų suteiktas rinkos ekonomikos statusas, tai neigiamai paveiktų užimtumą. E, buvo atlikta studija, pagal kurią nuo 1,7 iki 3,5 milijono darbo vietų būtų prarasta pramonės sektoriuje, jeigu tas statusas būtų pripažintas. Tad mano klausimas yra toks. Ar žinote apie tuos skaičius ir ar ketinate juos atsižvelgti atlikdami savo tyrimus? Mes žinome, galime daryti prielaidas, tiksliau, kokius nuostolius patirtų pramonės sektorius, kaip nukentėtų juodosios metalurgijos sektorius konkrečiai Šiame sektorėje mažės neišvengiamai darbo užmokestis, bus prarandamos darbo vietos. Toje studijoje yra remiamasi, tiksliau komisijos numatytoje studijoje yra rem, remiamasi prielaida, kad bus užtikrintas visuotinis užimtumas, bet juk tai yra utopiška idėja, taip nėra ir nebus. Tad manau, kad komisija skuba pernelyg suteikti rinkijai, e, Kinijai rinkos ekonomikos statusą. Klausimas, kodėl? Tačiau dabartinė situacija negalės tęstis pernelyg ilgai. Aš manau, kad rinkos ekonomikos statuso suteikimas galėtų būti numatytas, bet reikėtų dėrėti su Kinė dėl socialinių standartų ir jų gyvendinimo, dėl kolektyvinių darbo sutarčių. ES turėtų tai pripažinti. ES savo ekonomiką vadina socialinė. Tokia ekonomika ir Kinijoje turėtų būti kuriama. Mano klausimas būtų toks, kodėl komisija veikia ar ketina veikti taip, lyg norėtų dereguliuoti Europos darbo rinką. Ačiū. Dėkoju. Pradėsiu nuo savo frakcijos pozicijos. Ji buvo visada labai aiški. Mes neturim nieko prieš komercinį bendradarbiavimą su Kinija, tačiau nereikia leistis, kad mums būtų primes primetama vien tik Kinijos pozicija. Turėtume nepamiršti, kad turime užtikrinti geresnę teisėkurą. Tai dėl užimtumo būtinas išvelgti šį elementą. Jūsų pateikti skaičiai mus stebina, iš kur jūs gavo tos skaičius. E, buvo numatytos tam tikros e, ribos, apie kurias mes irgi nedaug ką žinome. E, konsultacijų skaičius buvo sumažintas, juose nebūtinai galime dalyvauti ir remiamasi lyg savotiška prielaida, kad Kinijai turėtų būti pripažintas rinkos ekonomikos statusas. Kodėl reikėtų tą daryti, man nėra aišku iki šiol. Kaip ketinate įvertinti e, ne ES gyvenančių veikėjų indėlį į visą tai? Kai dėl poveikio analizės, kas tai atliko? visą tai mus domina. Regis rytoj teiksite tą studiją, kaip jūs galėtumėte pateikti nuorodas, kaip galima užtikrinti komercinių įmonių išgyvenimą. Kas atsitiks ES pramoniai, jeigu tas statusas bus pripažintas, kas atsitiks juodosios metalurgijos sektoriui? kai bus su mažom ir vidutinim įmonėm. Dėkoju, mėly kolegos, sako pirmininkas. Pota Šafhauser, prašau. Euh, Turiu daug skirtingų pastabų, įvairių pastabų ir pirmoji būtų susijusi su sena diskusija su PPO, su ponu Paskeliami. Buvo nenorima pripažinti faktų tuo metu buvo tengiamasi nepripažinti to, kad prekybos santykių liberalizavimas atneša masinę destrukciją, e, griūna darbo vietos pramonės sektoriuje Europoje. Nuo tada, kai mano šalyje valdo socialistai, 12 procentų BVP pridėtinės vertės buvo sukūriama mūsų aptariamame sektoriuje, dabar procent, ta procentinė vertė siekia 10 procentų. Taigi darbo vietos e, svarbus dalykas ir reikėtų atsižvelgti į suverenumą, nepriklausomybę. Be abejo, tai yra savaime suprantama, bet dėl to dar būtų galima diskutuoti. Tačiau žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, to statuso neturėtume pripažinti. Aš norėčiau pasakyti, kad e, hartija pagrindinių teisių yra svarbus dalykas, e, svarbesnis negu PPO santykiai. Havanos hartijoje yra numatytos nuostatos susijusios su uh, laisva priekyba. Aš nesu prieš Kiniją, ten turiu daug draugų, puikiai žinau šią šalį. Esu ten dirbęs, atstovavęs vieną iš prancūzijos įmonių ir manau, kad mūsų santykiai su Kinija turėtų būti vertinti ilgalaikėje perspektyvoje, neturėtų būti iš vienos pusės uh, perteklius, o deficitas kitoje pusėje. Negalima nuolatos greuti mūsų pramonės bazės, nes nuo to priklauso mūsų suverenumas, mūsų nepriklausomybė. Nuo to priklauso ir mūsų gebėjimas e, prekiauti, užtikrinti tvarę prekybą. Europos komisija laikosi ideologinio požiūrio, aš turėčiau paprasčiausiai sužinoti, ir čia pasikartosiu, pakartosiu tai, ką sakė kolegos, kodėl net nesugebėjote pasirinkti tų priemonių, kuriomis pasirėmė amerikiečiai siekdami save apsaugoti. Ačiū. Ačiū, kolega, sako pirmininkas. Kolega Martin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ši tema yra iš tikrųjų pakankamai rimta, tokia rimta, kad sprendimas negali būti priimamas tik e, komisijos ir tarybos. Reikėtų įsiklausyti ir tai, ką sako piliečiai. Ir kai sakau piliečiai, tai reiškia visa pilietinė visuomenė, įskaitant ir darbuotojus, ir vartotojus, ir įmonių atstovus ir panašiai. Kai kas iš mūsų pradėjo viešasias konsultacijas, kurios platesnės negu jūsiškė vykdyta konsultacija. Tik naivūs ir bendrininkai arba ir viena ir kita gali kelti klausimą, Kinė yra šiandien rinkos ekonomika ar ne, ar jos praktikuojamas dempingas yra realus ar ne. Jeigu turim pripažinti, kad žinome, kokia neskaidri yra ta šalis, mes tikrai esame bendrininkai jos, jeigu dar keliame tokius klausimus, juk atsakymai yra aiškus. Man visiškai nusispjauti tai, ką mano Europos komisijos juristai. Sprendimas čia turėtų būti priimtas skrinai politinis. Man regis, kad taryba turėtų nustoti elgtis dviveidiškai, Džudit apie tai kalbėjo. Štai Kameronas lieja krokodilo ašaras dėl savo interesų. Neva Anglijoje Kinė mažiau investuoja, tačiau tuo pat metu jisai taiko komercinės gynybos priemonės. Reikėtų nustoti elgtis dviveidiškai, kai kiekviena šalis bando uh, E, vienašališkai save apsaugoti. Tai aš norėčiau paklausti, kuo remetės manydamas, kad bus sukurta 250 tūkstančių darbo vietų. Aš manau, kad tas poveikis bus daug neigiamesnis ir daug rimtesnis. Reikėtų objektyvesnio tyrimo, reikėtų daug detalesnio tyrimo. Aš norėčiau pateikti jums nuorodą. Prekybos rūmai Kinijoje pateikė savo ataskaitą, kur uh, esame įspėjami dėl popieriaus sektoriaus, keramikos, medžio sektoriaus, ne tik dėl plieno, nes visuose tuose sektoriuose mes rizikuojame patirti sunkumų, jeigu nieko nedarysime. Tačiau e, per 12 mėnesių per puskrito plieno kaina. Šiandien Europoje joks gamintojas plieno negali šiandien gaminti nepatirdamas nuostolių. Ir tai nėra tiesiog supozicijos, tai yra faktai. Dėkoju. Dėkoju, pane Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos, aš esu labai nustebusi, nes Kinija turi tarpinį statusą. 15 metų turėjo, kad prisitaikytų prie samų kriterijų. Mes žinome, kad Kinija nesilaiko tų kriterijų, e, nes valstybė subsidijuoja savo ekonomiką tiek plieno sektoriuje, tiek kietos, kitose, kiti kolegos jau minėjo šį faktą. Ir jeigu turėtume šiandien šį statusą rinkos ekonomikos Kinijai suteikti, tai tuomet pamatytume, kad mes nebeturime gebėjimų apsiginti, kadangi atidempingo taisyklės būtų su, žymiai sunkiau pritaikomos. Sankcijos kurias būtų galbūt galima taikyti, būtų nebe tokios rimtos. Taigi šiaip ar taip visą tai reikšmingai susilpnintų ES pramonę, kuri jau ir taip patiria sunkumų. Tad nesuprantu. Šio, kaip čia geriau pasakiau, sako kalbėtoja, šios, šio tokio aklo skubėjimo, kurį demonstruoja Europos komisija. E, stengiama skubė, stengiamas įskubėti, nesuprantant nieko apie ekonomikos, apie ekonomikos krizę, neįsiklausant į viešą nuomonę, mums svarbu yra apginti mūsų pramonę. Tai turėtų būti mūsų prioritetas. Nemanau, kad gimdami, kad apginsime mūsų pramonę šiandien suteiktami rinkos ekonomikos statusą Kinijai. Aš turėjau galimybę su, su Kinijos atstovais, diskutavau su jais ir aš jiems sakiau, kad šiaip ar taip galima tik tikėtis, kad įvyks tam tikri socialiniai pasikeitimai Kinijoje, kad vieną gražią dieną būtų galima atkurti tam tikrą pusiausvyrą tarp Kinijos ir Europos žemynų. Kol kas dėja tai yra nesuvokiama. Manau, kad šiandien mes neturime suteikti rinkos ekonomikos statuso Kinijai. Galbūt tai bus įmanoma po 10 ar 15 metų, tačiau kol kas dėja tai būtų nesuvokiamas žingsnis. Mums sakoma, na tai bus, e, bus įmamas atsakomųjų priemonių, nebepavyks jums parduoti savo lėktuvų, kinė ir taip toliau, bet juk mūsų darbas yra numatyti iš anksto, kas gali įvykti kokios pasiekmes gali būti ir mes turime imtis priemonių tam, kad apgintume savo pramonę, kad jai netektų kentėti tokio pasirinkimo pasiekmių. Aš manau, kad šiandien uh, Tas naivumas yra sunkiai suprantamas ES, nes turime atsižvelgti ekonominį ir socialinį kontekstą, kurį dėja pergyvename dabar. Ačiū. Pane Grifin, ačiū kolega. Kaip kolega pasakė, kad iš tikrųjų Junktinėje karalystėje susidurėme su plieno pramonės krize. 40 tūkstančių darbo vietų pak iš, iškilo pavojus. Taigi tas pats pasakytina apie stiklo gamybą, keramikos gamybą ir praėjusį penktadienį, pavyzdžiui, aš susitikau su mm, e, stiklo pramonės atstovais ir jie sakė, kad jų pramonė iškilo pavojus. Taigi mūsų pokalbiuose su profsąjungos dar kartą teko įsitikinti, kad rizika rizikos zona patenka daugybė tūkstančių darbo vietų. Mes turime imtis pramonės strategijos apginti mūsų pramonę nuo žemų socialinių standartų po 15 metų neveiklumo mes turime imtis veiksmų. Tamburano. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu ankstesnių kalbėtojų pozicijai ir norėčiau tik pridurti, kad mūsų frakcijoje buvo e, pasiūlyta aptarti šitą klausimą plenarinėme posėdėje ir priimti rezoliuciją. Mes esame e, piliečių deleguoti asmenys ir mes turime atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Turiu klausimą. Jūs girdėjote, kad visi kolegos sutarė reikšdami kritiką. Ma, aš turiu klausimą, kodėl Europos komisija niekada neatsižvelgia į šio parlamento nuomonę, net jeigu jinai vieninga Ir regis dabar vėl ketina telktis taip pat. Man atrodo, kad ES kūrimo srityje didžiausia problema yra komisija. Dėkuoju. Aš norėčiau dar papildyti tą klausimų sąrašą mano klausimu. Gerbiamas direktoriau, praėjusį trečiadienį PPO valdyba buvo pateikusi klausimą dėl dizelinio kūro iš Argentinos įvežimo. Tai yra jūsų minėto trečiojo varianto priemonė. Ar jūs turite kokių, ar jūs turite kokiu nors mm, faktų, rodančių, kad pasaulinė prekybos organizacija nepasipriešins mūsų siūlytam, jūsų siūlytam variantui, Kolegė kalbėjo ir apie galimą ketvirtąjį e, mūsų žingsnių variantą. Taigi atsakykite į šį ir kitus klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš pamėginsiu atsakyti įvairiausius klausimus pagal savo galimybės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad manęs nestebina Jūsų vertinimas, pono Langė vertinimas man yra suprantamas. Jisai minėjo, kokie, svarbus, bes, kokie svarbios antidempingo priemonės. Mums reikalinga stipri sistema, kad būtų galima veiksmingai atsilaikyti prieš dempingą iš Kinijos. Taip pat buvo paminėtos dvi problemos. Pirmiausia, reikėtų modernizuoti, atnaujinti mūsų turimas priemonės, kurias turėtų atnaujinti valstybės narės. Taip pat reikėtų reformuoti mūsų santykių su Kinija sistemą, kad mes galėtume veiksmingai pasipriešinti įdingai dempingo praktikai iš Kinijos. Mes siekiame sukurti labai stiprią antidempingo sistemą Europoje ateityje. Tačiau jūs klausėte, kodėl komisija nesinaudojo tuo pačiu instrumentu kaip JAV. Mes vadovaujamės teisės nuostatomis, kurios yra sukurtos be kita ko dalyvaujant ir Europos parlamentui. Kolegė Nibler teiravosi, kaip reikėtų vertinti galimus pakeitimus. Komisija apsispręs ar pasiūlyti ir kokius pakeitimus. Komisija atliko poveikio vertinimą, kol kas jis dar nėra apibendrintas ir komisija nusprendė, kad ji įvertins situaciją, ją išanalizuos išsamei ir žinoma pasitelks pagalbon suinteresuotų šalių uh, rekomendacijas. Dabar komisija priėmė sprendimą keisti teisės aktus. Tačiau jeigu mes norėtume pakeisti dempingo apskaičiavimo metodus, turime keisti teisės aktus. O tas sprendimas bus priimtas taryboje ir kartu su parlamentu. Ir Europos parlamentas turės galimybę pasinaudoti savo uh, įgaliojimais kaip bendra teisėkuros institucija dėl apskaičiavimo metodo. Kokia yra ES sistema? Ji yra labiau subalansuota negu amerikietiška. Joje atsižvelgiama į tai, kad Europos uh, pramonė remiasi ne tik tai kai kuriais gamintojais, bet kad ir naudoja tam tikrų gamintojų prekėmis ir taip pat atsižvelgia į vartotojus. Taigi mes atsižvelgime į ES interesus prieš imdamiesi antidempingo priemonių ir taip pat siekia tiesiog eliminuoti tą žalą, kurią padaroma. Žinoma, galima nukopijuoti ir JAV sistemą, tačiau reikėtų prisiminti, kad istoriškai ES ir JAV sistemos buvo iš esmės skirtingos ir JAV sistema buvo iš esmės kritikuojama PPO kontekste. Tiesiog dabar atsakant į klausimą dėl dialogo su didžiausiais antidempingo priemonių taikytojas, tai yra Brazilija, Kanada ir taip toliau. Mes bendradarbiavome pastoviai, PPO antidempingo komitetas šį, šių mėnesių pabaigoje dar kartą posėdžiaus ir tai bus puikia proga mums dar kartą pasikeisti mintimis aukščiausių politinių lygmenių mes bendradarbiaujame ir su JAV. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad šiandien mūsų teisėkuros situacija skiriasi nuo JAV. Todėl reikia atsakyti į klausimą, jeigu mes keistume sistemą ir padarytume ją panašią į JAV ir jeigu JAV pakeistų savo sistemą, Tuo labiau, kad JAV e, kol kas e, politinio aiškumo pastaraisiais metais sunku būtų laukti. Taigi yra įvairiausių objektyvių kliūčių, kurios neleidžia visiškai koordinuoti mūsų veiksmų, tačiau mes palaikome kontaktus. Erikson kalbėjo, kad Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė, aš tą pasakiau savo įžanginėje kalboje, tačiau jūs taip pat turėtumėte dar kartą suprasti, kad mes nekalbame apie tai, ar ji turi tą statusą ar neturi, bet mes kalbame apie tai, kaip pakeisti mūsų skaičiavimo sistemą. Ir mes susidurime su dviem problemomis. Viena problema yra perprodukcija, o kita yra dempingas. Ir dempingas atsiranda dažniausiai dėl perprodukcijos, tačiau kita vertus Kinijoje nėra bankroto teisės aktų. Ir šiaip perprodukcijos atveju įmonės turėtų bankrutuoti, bet tai neatsitinka Kinijoje. Todėl mes susidurime su perprodukcija ir todėl šitą perprodukcijos klausimą mes įtraukėme į kiekvieno susitikimo su Kinijos atstovais darbo tvarkę. Įvairiausių posėdžių e, vyksta ir vyksta e, aukščiausio lygio susitikimo paraštėse. Tiesiog mes visada kalbame apie perprodukcijos e, problemas, apie subsidijavimą. Visi šitie klausimai yra pakankamai politiški. Ir Šio dialogo metu turi vykti labai aukšto lygio politinė diskusija su Kinijos atstovais. Aš išgirdau iš Lopes Bermeho apie prekybos liberalizaciją. Kai kalbame apie dempingą, mes nekalbame apie prekybos liberalizavimą, nekalbame apie mokesčių atsisakymą, kurie yra taikomi dabar. Mes kalbame tik tai apie papildomus mokesčius, tačiau norėdami tai padaryti, turime gauti mm, nusiskundimus, skundus, turime atlikti tyrimą, mes turime vadovautis teisės aktais. Niekas nekalba apie mokesčių atšaukimą, kurie yra taikomi prekyboje su Kinija. Ir, ir kai kalbame 3,5 milijono darbo vietų, kurių galima netekti, tai yra klaidingas požiūrį. Metodologijos pakeitimas pakeistų tas trad, atseit pakeistų tos tradicinius mokesčius 30 procentų. Tai yra netiesa. Kitas, kitas tyrimas pat, tikslino galimą poveikį. E, turint omenyje Kinijos dempingo veiklą. Taigi, kaip mes apskaičiuojame poveikį darbo vietoms? Mes atlikome tyrimą, numatėme 22 priemonės nukreiptas prieš Kiniją. Mes taip pat įdėgėme sistemą, pagal kurią bus įvertinamas poveikis darbo vietoms Europoje kai kalbame apie darbo vietų skaičių plieno pramonėje. Jūs kalbėjote apie 55 tūkstančius. Jūs sakysite, kad daug daugiau darbuotojų dirba negu 55 tūkstančiai visoje Europoje plieno pramonės srityje tačiau vieni dirba tiesiogiai gaminant tuos gaminius, dėl kurių yra atliekamas tyrimas. Taigi mūsų tyrimas yra labai siauras, labai tikslingas, tikslingai apibrėžiant gaminį. Ir kaip mes apskaičiavome e, poveikį. Pirmiausia, mes e, įvertinome ankstesnius tyrimus ir mes pritaikėme naują e, metodiką metodologiją ir be to mes atlikome simulacinius skaičiavimus ir konstatavome, kad taikant kitas sistemas būtų galima sukurti dar griežtesnę sistemą. Mūsų konsultacijos su visuomenė yra techniškos iš tikrųjų. Jos yra skirtos pasitarti su tais, kurie yra susitikti susiduria su dempingu ir supranta, kas yra antidempingas. Ir tai mes darome, pavyzdžiui, kai atliekamos konsultacijos dėl vidaus rinkos priemonių. Prieš porą metų buvo atliekamas tyrimas ir buvo pateikti labai aiškus konkretus klausimai ir mes taip pat išgirdome priekaištų, kad komisija yra iš anksto nusistačiusi. Taigi mes darome viską, kas yra mūsų išgalėse. Ekonominio tyrimo sutartis buvo pasirašyta su Liuvino universitetu ir šitos sutarties sąlygos buvo paskelbtos prekybos direktorato internetinėje svetainėje. Aš manau, kad atsakiau į visus jūsų klausimus. Ir paskutinis jūsų pirmininkė klausimas - Argentina ir dizelio importas. Tai yra ne visiškai tas pats klausimas. Šiuo atveju mums reikės apsispręsti, ar turėsime galimybių tiesiog patikslinti vieno vieneto kainą pasaulinės prekybos organizacijos e, atitinkamoje grupėje mes apie tai kalbėsime, o dabar mes tiesiog kalbame apie bendresnius metodologijos klausimus. Yra šiokio tokio panašumo, tačiau aš nemanau, kad reikėtų e, tą problemą sieti su mūsų ateities veiksmais. Pirmininkas. Taip, mums reikėjo jūsų visų atsakymų, nes šie klausimai mums yra labai svarbus. Rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai yra labai svarbus mums klausimas, mūsų ekonomikai labai svarbus klausimas, todėl e, jūs kalbėjote tikrai ne per ilgai. Ačiū Jums, ponė direktorių, linkiu Jums sėkmės Jūsų darbe. Mes linkime Jums, kad Jūs įsiklausytumėte ir į mūsų balsą, nes tai, ką mes čia sprendžiame, yra labai svarbu. Dėkoju. Uh, <coughs> dear colleagues, ladies and gentlemen, we go to the topic. Kolegos, pereikime prie penktojo darbo tvarkės punkto svarstymo, tai yra prie balsavimo. Pradėkime padarydami e, bandomą į balsavimą. Išbandykite, ar veikia aparatūra. Jeigu galite, pasimkite balsavimo korteles. ir įdėkite korteles į balsavimo mašiną. Labai svarbu išbandyti, ar veikia mechanizmas. Taip, dabar atliekame bandomą į balsavimą. Kokį klausimą spręsime? Ar klausimas yra, ar Klausimas dėl jų, ar turite bilietus grįžti atgal namo? Taigi dabar baigiame balsuoti. Puiku. Tačiau neišvykit anksčiau negu pusė septynių, nes mes šiandien baigsime tik tai pusė septynių. Ačiū. Taigi dabar galime pradėti balsuoti iš tikrųjų. Žodinis klausimas dėl ES geležinkelių pramonės konkurencingumo. Martina Werner yra pranešėja. Vienas balsavimas ir tai bus elektroninis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Accepted. Priimta. Gerai, pakartokime balsavimą, sako pirmininkas, nes tikrai mūsų nėra daug, ne visiems pavyko atvykti. Dar kartą balsuojame dėl šio žodinio klausimo, dėl Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumo. Baigėme balsuoti. Na, dabar rezultatas jau atrodo kur kas geriau. Dokumentas priimtas. Toliau rezoliucijos projektas dėl Europos geležinkelių tiekimo pramonės konkurencingumo pranešėja ponė Werner. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 15. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė. Šitą reikėtų patikrinti. Balsuosime dėl 31 pakeitimo elektroniškai. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Pakeitimas priimtas. Prašau visus kelti rankas. 32 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 34 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 48 už, prieš, <clears throat> susilaikė atmesta, tačiau patikrinti vertėtų. 48 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 60 atsiprašau. 60. Baigime balsuoti. Atmesta. 62. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 62 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 70 ir 80 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 71 už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų patikrinti 75 pakeitimą. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 98. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas septintasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas kompromisas kas už. Taip, patikrinkime 107 pakeitimą. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. Ačiū, kad atkreipėte dėmesį, sako pirmininkas. Tačiau prašau visus aiškiai kelti rankas. Dvyliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 110 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 115. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 117. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 116. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 13. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 119 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 122 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį pasiūlė žaliųjų frakcija. Jei jūs tikriausiai žinote šį žodinį pakeitimą, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Taip, tuomet balsuojame dėl pakeitimo be žodinio pakeitimo. 16 kompromisas be žodinio pakeitimo, kurį pasiūlė žalieji. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 137 kas už, prieš, patikrinkime. 137 pakeitimas balsuojame elektroniškai, baigiame balsuoti. Priimta. Šimta, atsiprašau, 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 18 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 146 pakeitimas. Tai yra EPP žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja? Matau, kad yra prieštaraujančių. Taigi 146 pakeitimas, dėl kurio balsuojame be žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 150 kas už, prieš, susilaikė priimta, 152 kas už, prieš, susilaikė priimta 153, kas už, prieš, priimta, sako pirmininkas, 152, 152 buvo priimtas. Todėl dabar mes balsuosime dėl 153. Klausiu dėl 153, kas už, kas prieš. Patikrinkime. 153 pakeitimas. Baigime balsuoti. Priimta. 19 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 156 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 165 kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 167 kas už. Prieš susilaikė, priimta. 169 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 170 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 174 už, prieš, Šitą reikėtų patikrinti elektroniškai. 174 balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Priimta. 21 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 175. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 178. Už? Prieš? susilaikė, priimta. 180. Antroji dalis, tik antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 181. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 182. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 190 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 191 už, prieš, susilaikė priimta. 192 už, prieš, susilaikė priimta. 23 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 210 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 211 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 212 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 218, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. 218 pakeitimas, tikriname elektroniškai, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 224 kas už, prieš susilaiko atmesta. 222 už, prieš susilaiko atmesta. 226 už, prieš susilaiko atmesta. 227 už, prieš susilaiko atmesta taip pat. Norite patikrinti, klausė pirmininkas. Taip, prašau, patikrinkime 227 pakeitimą. Prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. 27 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 28 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta priimta, 29 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta, 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta berods, bet gal patikrinkime dėl viso pikto. 13 pakeitimas, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai. Prašome balsuoti dėl viso teisėkuros dokumento rezoliucijos. Ne, atsiprašau, tai yra rezoliucijos. Dėl viso rezoliucijos projekto, sako pirmininkas. Baigėme balsuoti. 51 už, 6 prieš. Ačiū. Sveikiname ponę Werner. Toliau. Kitas mūsų sąraše esantis dokumentas - nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų. Tai yra ponios Griffin pranešimas, ITRE vardu parengtas pranešimas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, e, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 14. Keturioliktasis pakeitimas tikrinamės ir baigėme balsuoti. Atmesta. 16 kolegų susilaikius. 15 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim dėl penktojo kompromiso. Baigėme balsuoti. 40 pakeitimas dabar už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė. Regis patvirtinta, bet pasitikrinkim dėl visako. ko. 34 pakeitimas. Tikrinamės dėl jo. Baigiam balsuoti. Atmesta 35 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta 6 kompromisas. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 43 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 46 už prieš susilaikė patvirtinta. 47 už, prieš susilaikė patvirtinta. 49 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 49. Baigiame balsavimą. Atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 59 už, prieš, susilaikė Atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas. Už, prieš, pasitikrinkim dėl devintojo kompromiso. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 75 socialdemokratų pateiktas žodinis pakeitimas. Ar yra kokiu nors pastabu ar prieštaravimu? Prieštaravimų yra, tad balsuosim be žodinio pakeitimo dėl 75 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 77. Dėl 75 norit pasitikrinti, tvarkoj tikrinamės. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 77 už. Prieš. Susilaikė. Dėl 77. Pasitikrinkim. Baigime balsuoti. Atmesta. 78 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 79 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 79. Baigiam balsuoti. Atmesta. 80 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 82 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 82. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikė, atmesta, 85 už, prieš, susilaikė, atmesta, 84 už, prieš, susilaikė, atmesta Tikrinamės. Dėl 84. Baigiam balsuoti. Atmesta. 86 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 86. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. 87 kas už prieš, susilaikė. Tikrinkimės dėl 87 taip pat. Atmesta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl viso dokumento su pakeitimais. Baigiam balsuoti. 48 kolegos balsavo už, 6 prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta, o dabar keliaujame prie kitos temos. Pono Marinesku pranešimas Europos saugumo ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas žodžiu. Jį pateikė pranešėjas ir ponia Kriel taip pat. Ar turite, ar kažkas prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, regi neprieštarauja niekas. Devintasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, dėl jų dabar balsuosime, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas už. Pri... Dėl norite, kad pasitikrinume dėl trylikto. Pasitikrinkim, sako pirmininkas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Keturioliktas kas už prieš, susilaikė patvirtinta, 15 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė. Atmesta. Septintasis kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 44 už. Balsuom dėl pirmos dalies. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis už prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkim. Dėl 56, sako pirmininkas. Baigiame. Balsuoti atmesta. 57, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 58 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 62 už prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Gerbiami kolegos iš socialistų frakcijos, nepamirškite kelti rankų. 62 pakeitimas tikrinamės. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl viso dokumento su pakeitimais. Baigiame balsuoti. Rezultatas yra pozityvus. Sveikiname pranešėją. Europos saugumo ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai. Pranešimo šią temą yra patvirtintas. Ačiū kolegos. O dabar aptarėme Balsavome dėl 5, 6 ir 7 klausimų. Išnagrinėjom juos ir baigėm jų nagrinėjimą. Keliaujam prie 8 darbo tarkės klausimo. Pačiu laiku, sakyčiau, sako pirmininkas. Nes štai ir atėjo 10.30 tas laikas, kai turime kalbėti apie ESIF pirmųjų metų apžalgą ir tolesnius veiksmus. Keisimės nuomonėmis su valdančiuoju šio fondo direktoriumi Vilhelmu Multereriu. Gerbiami bičiuliai, puikiai tilpome mums skirtą balsavimui laiko, bet dabar norėčiau visų paprašyti leisti laiku pradėti nagrinėti kitą darbo tvarkės klausimą. Nes Nes, jeigu, nes tie, kurie nenori likti kartu su mumis, jie gali išeiti iš salės Jeigu nenorite dar kartą, sakau, likti su, su mumis, tai prisiminkite, kad galimybės yra dvi. Arba liekat salėje ir sėdi tyliai, arba iš salės išeinate. Well, I would say, as in primary school. Kaip pirmaklasiam sakau. So, our topic. I will... Taigi grįžtame prie mūsų temos. Pakartosiu. Pakartosiu, kokia tema, kurią turime aptarnėti šiuo darbo atvarkės klausimu. Pane Turmes ir Van Brent. Nesiklausote, visai nesiklausote manęs. colleague, colleague Langen. Well, colleague Royal and colleague Langen. <laughs> Tell them, please. <laughs> Taip, įsijautę kalbasi, pasakykit kas nors, kad stabtelėtų. Okay, thank you, thank you very much. Very important topic. Taigi, tema labai svarbi. FC. Europos strateginių investicijų fondas, pamastymai po vienerių metų fondo veiklos ir ateities perspektyvos. Uh, Molterer, mūsų svečias. EFSI reglamentas buvo priimtas 15 metais, ITRE dalyvavo šio reglamento primimo procesuose pagal 15 nuostatą mes dalyvavome aktyviai. Šitas fondas yra skirtas svarbioms investicijų sritims finansuoti. Intre. Itre yra labai svarbu, kaip šitas reglamentas yra įgyvendinamas Įdomu, kiek lėšų buvo numatyta, jų nepakanka. Pagal Horizontas 2020 manutė program, finansavimas ir mes nenorėjome šitos programos mažiau finansuoti, bet to labai svarbu pasakyti, kad po vienerių metų, nors ir po vienerių metų, bet vis dėlto mes norime susipažinti su šio fondo veiklos rezultatais. Todėl prašome direktoriaus sakyti įžanginį žodį. Dėkuoju pirmininkė, labas rytas, man labai malonu susitikti su jumis. Trumpoje įžanginėje kalboje norėčiau pasakyti štai ką. Prisiminkime, kad Europoje ekonomikos augimas yra pakankamai lėtas ir jisai yra pakankamai pažeidžiamas. Užimtumo situacija Europoje taip pat yra netenkinanti, ypač turint omenyje situaciją tam tikrus tras periferijos valstybės ir jaunus žmonės. Investicijų nepakanka, nors mes įspartiname tempą, tačiau vis dėlto e, iki krizinio lygio mes nepasiekėme, lygio iki 2008 metų ir mes prarandame mūsų konkurencingumą tarptautiniu mastu. Kaip atrodo rinka situacija, rinko situacija? Ir mūsų klientai ir verslininkai skundžiasi, kad yra daug nenuspėjamumo. Kadangi komercinių bankų rizikos vertinimo gebėjimai yra taip pat nepakankami, bankų sąjungoje yra daug neužtikrintumo, taip pat viešoje sektoriaus e, įstaigos negali daryti didelių investicijų į viešasias išlaidas ir be to bendra kapitalo rinka Europoje yra nepakankamai išvystyta lyginant su kitomis rinkomis ir be to rinkos likvidumas yra nepakankamas atsižvelgiant į Europos centrinio banko vertinimus. Šito fondo idėja buvo pasiūlyta komisijos pirmininko Junkerio ir šitas investicinis planas rėmėsi trimis ramščiais. Pirmiausia, buvo siekiama sukurti palankes investicijas sąlygas ir užbaigti bendrąją rinką, skaitmeninę rinką, energetikos ir kapitalo rinką rinkas, sukurti jų sąjungas. Bet to buvo perėta prie rekomendacijų prie val, atskiroms valstybėms. Antra, buvo siekiama teikti paramą realiai ekonomikai, taip pat ir atsisakant tų patariamojo pobūdžio priemonių. Komisija turėjo padėti pasiruošti investiciniams projektams. Ir trečias ramštis buvo siekiama užtikrinti prieigą prie investicijų, sudaryti sąlygas investicijoms. Aš jūsų sprendimu tapau šito fondo direktoriumi. Ir dabar norėčiau pasakyti, kokia situacija po vienerių metų. Po šių metų sausio pirmosios dienos mes turime ne tik tai valdybą, investicijų komitetą, E, taip pat vadybos direktoriai dirba ir mes turime personalą. Mes parengėme mūsų veiklos gairias, reglamentą pirmiausia turėčiau paminėti, kuris buvo priimtas parlamente, be kita ko skubos procedūra ir šiame reglamente yra numatyta, kas yra e, priimtini kaštai ir kas yra papildomi kaštai. Taip pat pastaruoju metu buvo priimta papildomų nuostatų valdyboje, kuri tiesiog kreipia mūsų veiklą ir taip pat e, vadovauja mūsų e, komitetui. Tai yra investicijos, gai, investicijų gairės, taip pat metodologija, taip pat veiklos indikatorių metodologija ir kiti dalykai. Tai yra politikos dokumentai, kurie buvo parengti su nacionaliniais bankais investicinėmis platformomis ir tai yra gairės, kurios e, lemia investicinių fondų veiklą. Labai svarbu dar kartą paminėti, kad šitie dokumentai yra viešai prieinami. Ir kita labai svarbi gairė tai yra pasiekimų lentelė ir e, vertinimas pagal keturių ramšių metodologiją. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų veiklos principų. Keturi ramšiai reiškia, kad reikia atsižvelgti į tai, kaip yra įgyvendinami mūsų tikslai. Trečiasis yra techninė pobūdžio ramstis ir ketvirtasis lentelės ramstis tai yra papildomumas, tai yra papildomi rodikliai, makroekonominis poveikis, taip pat privataus ir viešojo kapitalo santykis. Taigi tai yra rėmai, kurie leidžia mums veikti. Taigi po devynerių, devynių mėnesių veiklos kokia situacija? Šiuo metu esame apsisprendę dėl 10,5 milijonų e, finans, finansavimo iš mūsų fondo. 78 milijonai eurų yra numatyta, o tai yra 25 procentai iš nuo 316 milijardų. 24 valstybės iš 28 jau dalyvauja šituose projektuose. Dažniausiai tai yra inovacijas projektai ir mažosios ir vidutinės įmonės. Taigi aš manyčiau, kad dirbame darbą pakankamai sėkmingai. Pagal sektorius matome tam tikras prioritetinės tendencijas. Vienas prioritetas tai yra energetika, energijos e, tausus vartojimas ir energijos paskirstimas. Be to transporto sritis, transporto infrastruktūra, trečioji sritis tai yra mažos ir vidutinės įmonės veikiančios aplinkosaugos, klimatos kaitos, švelninimo srityje ir dokumente, kurį aš išplatinau, yra tam tikros informacijos apie informacinės technologijas ir naujas technologijas, kurios yra dėgiamos mažose vidutinės įmonėse, transporto srityje. Todėl tai, ką jūs gausite ataskaitoje metų pabaigoje, bus aiškesnė, akivaizdesnė informacija parodanti, kad iš tikrųjų yra daug investicijų nukreipiama, nukreipiama į inovacijas. Taip pat reikėtų pakalbėti apie perspektyvą ir iššūkius. Paminėsiu šešius, šešis dalykus. Pirmiausia, projektų kūrimas Mes nerengėme projektų, mes juos tik finansuojame ir užtikriname e, e, jų vertinimą, o projektų rengimas yra patarėjų ir projekto rengėjų reikalas. Antra, artimiausiams mėnesiams mūsų uždavinys yra tiesiog dirbti su visomis 28 valstybėmis. Trečiasis tikslas Mes turime padidinti privačiųjų investuotojų dalyvavimą. Kol jūs prisimenate, kad šio proceso pradžioje ir aptariant projektų sąrašą, 14 metais susidarė įspūdis, kad visa tai yra viešojo sektoriaus finansavimo fondas, tačiau mintis buvo susijęti viešojo, viešojo sektoriaus finansavimą su uh, privačiuoju sektoriu. Ketvirtasis prioritetas tai yra mūsų uh, informacinių technologijų e, dalies išryškinimas projektuose ir be to valstybių lygmenių reikėtų remtis infrastruktūrų projektus, įtraukiant privatų sektorių. Ir kitas iššūkis tai yra geriau išnaudoti puikias EFSI veiklos e, galimybės ir struktūrinių fondo galimybės. Reikėtų susijęti struktūrinių of the blending facility and philosophy, not just with the centralized. Struktūrinio investicinių fondas su mūsų fondu ir sanglaudos fondu. Ir labai svarbu, kad struktūrinio lėšų fondo lėšos galėtų būti destruktūralizuotos. Uh, nenorėčiau gilintis į, į tą komunikato mm, turinį. Žinoma, mielai galėčiau atsakyti į jūsų klausimus arba papildomai kai ką pakomentuoti. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū už jūsų šitą pasisakymą. O dabar frakcijų vardu pasisakys parlamentarai. Pirmiausia, EPP vardu kolega Karinč. Dėkoju pirmininkė. Ačiū už trumpą, labai konkretų pasisakymą ir už tą dokumentą, kurį mums parengėte. Mano klausimai susiję su vienu dalyku iš esmės. Ar procesas yra panašus į tą procesą, kuris dabar jau, kuris lygi šiol buvo taikomas ir kaip jūs paskirstote lėšas tarp energetikos, transporto, ar jisai panašus tas paskirstimas į buvusį? Uh, Ar jūs ruošiatės finansuoti visą 100 procentų tokių projektų? Tai buvo EFSI pirminis tikslas. Kitas dalykas, ar projektais domimasi, ar tas suinteresuotumas didėja, ar priešingai jis mažėja. Ar vis daugiau privačių lėšų nori pasinaudoti, privatus kapitalas nori pasinaudoti jūsų lėšomis, ar kaip tik priešingai. Dėkoju. Pirmininkas Aš turiu vykti į pirmininkų suėgos susitikimą 11 valandą, todėl man teks palikti jūs. Ir dabar jokio vicepirmininko salėje nėra, todėl pirmininkavimą perims e, pagal rangą aukščiausias europarlamentaras ponas Rubik. Žinoma, jis nėra vyriausias jokių būdų, tiesiog pagal statusą jam geriausiai tiktų vadovauti šiam posėdžiui. O dabar suteiksiu žodį poniai Mūdį. Dėkoju. Aš irgi kalbu dar ir ponios Catherine Rembrandt vardu, nes ji negalėjo atvykti į šį posėdį. Ačiū už tai, kad atvykote, ačiū ir džiaugiamės jūs matydami. Be to, jūs pasisiūlėte jau ir grįžti į mūsų komitetą ir vėl papasakoti, kaip dirbote. Jūs puikiai suprantate, kad mūsų komitetas būtent ir nustato EFSI prioritetus ir kaip tie pinigai turėtų būti naudojami. Ir mes tikrai pasistengėme, kad jūs turėtumėte pakankamai lėšų ir mes tenksimės, kad mūsų tikslai būtų įgyvendinami. Na, kokie buvo mūsų prioritetai? Inovacijos, žinoma, yra vienas iš prioritetų ir ypač tos labai modernios inovacijos. Taip pat didelės pridėtinės vertės projektai mums tai buvo labai svarbus. Tyrimai, energetikos ir klimato kaitos sustabdymo tikslų siekimas. Tai yra svarbiausi dalykai. Tikiuosi, kad apie tai ir gruodžio mėnesį jūs pakalbėsite. Kai žiūriu į tuos projektus, kurie dabar jau yra finansuojami, nesu visiškai tikra, kad jie atitinka tuos tikslus, kuriuos mes kažkada nustatėme, kuriuos nustatė mūsų komitetas ypač kai galvoju apie inovacijas ir apie tvarios plėtros tikslus. Taigi man kyla šioks toks nerimas, kad mes ne visai suprantame, kas yra tos inovacijos. Tas, tas savoka, inovacijų savoka yra labai plati, apima tiek daug dalykų, kad pasidaro nebeaišku, kas iš tikrųjų tai yra. Jūs minėjote ir tas lenteles, skaičių lenteles leidžiančias įvertinti ir palyginti. Ir mm, jos yra skaidrios ir turėtų būti pateiktos visai visuomeniai. Bet to mes turėtume žinoti ir kokiu būdu jos yra parengtos, kokies, kaip tie skaičiai atsiranda ten. Nes kartai susidaro įspūdis, kad komisija priima sprendimus dar prieš pačiam komitetui, ką nors nusprendžiant. Dabar pakalbėkime ir apie projekto efektyvumą. Jūs taip pat savo pasisakymę minėjote ir matomumo problemą, ir e, viešojo bei privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Na ir galiausiai tos platformos, kurias jūs taip pat minėjote, EFSI yra įkūręs platformų, e, konsultacinių platformų. Tai norėčiau paklausti, kaip jos veikia, ypač atsižvelgiant į tai, kad vienas iš mūsų tikslų yra energetinis efektyvumas, energetinio efektyvumo didinimas ir yra vienas projektas Prancūzijoje atitinkamas. Tai gal galėtumėte tai pakomentuoti? Energetikos rytis yra tikrai vienas iš geras, gerųjų tų pavyzdžių, kai jūsų fondas galėtų veikti labai daug. Toliau klot turmes, sako pirmininkas. Uh, Dėkoju. Labai gerai, kad toks patyręs specialistas atvyko į mūsų posėdį ir kad jūs esate išrinktas uh, FC pirmi, uh, direktoriumi, tai yra puikiai mintis. Aš tikrai tuo džiaugiuosi. Keletą klausimų norėčiau Jums užduoti. Ir tie klausimai greičiausiai labiau yra skirti komisijai negu Jums, bet vis tiek. Parlamentui mm, buvo pasakyta, kad mes gausime maždaug 300 milijonų papildomų lėšų techniniai pagalbai teikti, bet komisija, man atrodo, nepasakė mums tiesos iki galo. Iš tikrųjų, mes tam gavome tik tai 20 milijonų. Uh, Ir aš manau, kad yra labai didelis e, skirtumas tarp šių sumų. 20 milijonų techniniai pagalbai yra numatyta struktūriniuose fonduose. Komisija puikiai žinodama, kad tie pinigai į Briuselėje, kad jų Briuselėje nebus, kad jie jau yra išdalinti, įskaičiavo juos ir įtraukė į savo skaičiavimus. Ir su energetiniu efektyvumu yra labai panašiai. Kaip supratau, jūs turite 2,5 ar 3 ekspertus, uh, kurie atrenka projektus, sutelkia juos, nes tai irgi labai svarbu. Yra daug tokių smulkių projektų, bet juos reikia kažkaip apjungti ir susijęti. Tačiau trijų ekspertų to ne, tam nepakaks, reikia didesnio potencialo. Todėl aš noriu paklausti, kaip jūs ketinate arba kaip mes galėsime sukurti tą pagreitį, kuriuo vėliau galėsime pasinaudoti e, te, naudodami techninės pagalbos lėšas iš struktūrinių fondų ir kaip galėsime tą techninę pagalbą finansuoti iš tų lėšų. Jau rugsėjo mėnesį ir komisija ir AIB siūliau techninės pagalbos tary, įsteigti tokią techninės pagalbos tarybą ar, ar platformą, kurioje dalyvautų tarptautinių organizacijų ekspertai ir jie galėtų pasinaudoti struktūrinių fondų techninėmis, e, techniniam pagalbai skirtomis lėšomis ir finansuotų atitinkamą ekspertinę veiklą, sakysim, Bulgarijoje, Slovenijoje ar kažkur kitur. Galbūt dabar kas nors iš komisijos man galėtų atsakyti, kaip ši idėja progresuoja. Jūs galite pasakyti, kad ši mintis yra gera ir jūs ją plėtosite, bet galite, aišku, pasakyti, kad tai yra nesąmonė, ir, bet tada mes bent jau žinosime, kad tai yra aukš... aišku. aišku. Aš esu gavęs iš pono Šefkovičiaus žinutę, kad tai yra puikiai mintis, bet daugiau nieko su tuo ir nevyko. Kitas klausimas. Rytų Europą. Kai pasižiūriu į skaičius, matau, kad Lenkijai teko nemažai lėšų, bet iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pinigai padalinti neproporcingai. Ar turit kokį nors atsakymą ar, pavyzdžiui, ta techninė pagalba, apie kurią aš kalbu, irgi negalėtų būti tam panaudojama, kad išlygintos skirstumus. Jūs sakėte, kad yra, bus steigiamas kažkoks techninių projektų portalas. Tai kur jis yra? Jūs taip pat kalbėjote apie lėšas, e, minėjote tuos minėjote 7, 15. Toliau kalbės ponas Debaka. Dėkoju, pirmininkė. Klodas jau paminėjo tai tą sutelkimo naudą. Paaiškinkite mums, jeigu aš neklystu, tai dalis projektų jau yra finansuojama iš EB lėšų, gauna lėšų iš kitų fondų jūs turite pasakyti, turite mums aiškiai pasakyti, kad nauji projektai, kuriuos finansuoja EFSI, neturės tokių garantijų, kad jie bus rizikingesni. Taigi pakomentuokite tai. Antras klausimas, susijęs su pirmoju. Pats sakėte, kad privataus sektoriaus dalyvavimas nėra toks aktyvus, koks tikėtasi. Kaip ketinate su tuo kovoti? Ir ar nebus taip, kad teks visus tos projektus finansuoti šimtų procentų iš valstybės lėšų, turėtų kažkaip tai būti atvirkščiai. Ar privatus investuotojai pakankamai pasitikė jumis, gal jie nepasitikė tą sistemą, gal nesupranta, kaip jį veikia. Ir reikėtų kažkaip pasistengti įtraukti juos į šį procesą, kad ir vėliau. Kaip ketinate tai padaryti? Dar vienas klausimas. Investicijų platformos. Uh, Jos buvo sukurtos mastant apie tai, kad dalyvaus ir privatus investuotojai toje veikloje. Kaip suprantu, lygi šiol tai yra viešojo sektoriaus finansuojamos platformos, tikintis laukiant priva, privačių investuotojų. Bet kas tuos, tuos, tas investicijas iš tikrųjų stumia į priekį, kas yra tie varikliai, tai man atrodo, kaip suprantu, yra viešasis sektorius. Uh, Ir aš manau, kad reikėtų čia irgi bandyti susijęti prie viešą ir privatų sektorių. Dar vienas klausimas. Mes kalbėjome su komisijos vicepirmininku Kataininu e, apie smulkas ir vidutinės įmonės ir jų finansavimą. Joms reikia kitokio finansavimo, joms reikia didesnio rizikos kapitalo, ir jūsų finansavimas yra toks, kad jis negalės finansuoti tokių staigiai augančių, gana nemažos rizikos įmonių, bet to nedaro ir bankai. Taigi, ar negalima būtų padaryti taip, kad EFSI finansuotų daugiau to rizikos kapitalo ir tokiu būdu palengvintų smulkių ir vidutinių įmonių balansų problemas? Tokie būtų mano pirminiai klausimai jums. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau GUE vardu kalbės ponas, ponia, atsiprašau, Lopes Velemero. Dėkoju, pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad jūsų fondui Ispanijoje sekasi ne, nekaip. Ne. Matau ten kažkokių rezultatų, Kastor projektas, jį finansuoja EIB ir jo nuostoliai yra 1,8 milijardo eurų. Yra dar vienas kreditas suteiktas, daug, daugiau simbolinės vertės, bet atrodo irgi nieko gero. EIB vėlgi susiduria su 4 milijardų dydžio skola, kurią reikia kažkaip restruktūrizuoti Ispanijoje. Taigi, mano klausimas, kokią dalį tų nuostolių, kuriuos dabar patiria EIB, turės apmokėti ES piliečiai. Ar tai bus paprasti darbuotojai, kurie praras darbo vietas, ar tai bus tie didėjai investuotojai, kurie žaidžia savo pinigais. Dar porą klausimų. Pirmasis jų susijęs su Evan Goa atveju. Kriterijai, pagal kuriuos yra išduodami kreditai ir paskolos. Europos Sąjunga uh, yra kaip didelis investuotojas, kuris nori spekuliuoti. Bet man atrodo, kad taip yra negerai. Europos Sąjunga savo vertybiniais popieriais mm, galėtų prekiauti kitaip ir turėtų finansuoti tik tai tas įmonės, kurios atitinka mūsų standartus, darbuotojų, darbo sąlygų ir jų dalyvavimo įmonės valdyme prasme. Ar apskritai jūs turite kokį nors politinį konceptą šią prasme? Dar vienas paskutinis klausimas dėl Junkerio investicijų plano. Junkerio planas yra labai spekuliatyvus, skirtas infra, dideliems infrastruktūros ir energetikos projektams skatinti, bet realios ekonomikos tas planas neremia. Ar jūs kada nors vertinote, kokias, prie, kokias pasiekmes tas Junkerio planas galės turėti e, mūsų ekonomikai, konkrečioms įmonėms, gamintojams? Man atrodo, kad reikia atsižvelgti į tokius konkrečius dalykus, į poveikį konkrečiai ekonomikai, tam, kad mes pagerintume socialinę sanglaudą ir apskritai socialinę būklę ES. Dėkoju. Toliau ponas Šafhauza. En 2012. 2012 metais mes pateikėme programą, kurios tikslas buvo ekonomikos gaivinimas investicijų būtų. Bankai, valstybiniai bankai parengė šią programą ir ta programa buvo pateikta ponui Basaninį 2012 metais dalyvaujant mm, bankvatsovės. 500 milijonų buvo numatyta. Ko, kaip šiandien panaudota ta suma. Tai buvo tuomet finansinis e, kūrinys, toksai sukurtas centrinio banko e, ir jis buvo skirtas gaivinti įvairiems sektoriams - energetikos, transporto, mažoms ir vidutinėms įmonėms funkcionavimas dėja buvo numatytas visiškai kitoks. Mūsų tuomet tikslas buvo struktūriškai nestabilę šalį restruktūrizuoti. Mes įdėgėme investicijų agentūrą, kuri rėmėsi pirmiausia bankais, valstybiniais bankais, nacionaliniais bankais ir norėjome orientuoti e, e, ekonomiką tuose sektoriuose ir kurti naujus projektus. Šalis be abejo buvo struktūrinių požiūrių patirianti deficitą. Funkcionavimas buvo decentralizuotas, organizacija buvo centralizuota, žvelgiant į tai, kaip buvo projektai rengiami ir valdomi. Mes tuomet KFW pateikėm klausimą, tačiau nesulaukėm atsakymo, kad būtų padedama atrinkti projektus. Tačiau šis projektas taip ir neišvydo dienos šviesos mes nepanaudojom naujų finansinių priemonių. Manau, kad Junkerio projektas e, patiria tam tikrų sunkumų ir jie yra susiję vien vertų štai su kuo, kai duodate garantijas. Tikėdamas įsverto efekto, nesukūrėte naujo projekto, sukūrėte daugiau galimybių, bet tos galimybės jau egzistuoja. E, Tačiau tai nereiškia, kad sektoriuje ar šalyje, kur reikalingas ekonomikos atsigavimas, kad tai pavyks būtent tos priemonės dėka. Aš taip pat manau, kad yra būtina, siekiant užtikrinti e, makroekonominę pusiausvę Europos Sąjungoje, turėti tokias priemonės, kurios leistų subalansuoti šiaurę ir pietus. Euro problema taip pat nebus sureguliuota. Tad kaip šiaurės perteklius bus investuotas pietuose rentabiliai? Be investicijų agentūros neišspręsite eurozonos problemos ir euras kaip toks bus pasmerktas. Turite pamastyti apie tai, kaip Junkerio planas būtų reorientuotas, kad būtų galima pasinaudoti piniginėmis galimybėmis, privalumais. Tik tai bus galima gyveninti tą strategiją. Dėkoju. Dėkojame. Ačiū. Ačiū už mūsų pateiktą informaciją. Šis investicijų planas e, sukėlė tam tikrų pozityvių lūkesčių, tačiau bijau, kad bus pereita nuo vilties prie frustracijos. Jūs apibūdinote dar kartą situaciją. Mūsų ekonomika augo vangiai. Nedarbas yra pernelyg didelis daugelį šalių. Siekiama buvo pirmiausia didesnio konkurencingumo, siekiama buvo dinamizuoti užimtumą, padidinti konkurencingumą, padidinti ekonomikos saugimą. Taip pat buvo keliamas tikslas e, panaikinti neligybę, kuri egzistavo ir anksčiau ir kurią dar labiau padidino ekonominė krizė. Nežinau, ar projektų suderinamumas, ar privačių įmonių dalyvavimas bus naudingas pasiekti Europos ekonomikai didesnės dinamikos, ar pasiekiant Pereiti prie didesnio konkurencingumo, kai bus su užimtumu, taip pat neaišku. Bent jau Ispanijoje sunkiai bus įgyvendinami visi šie dalykai. Tad aš turėčiau pasakyti, kad komisija turėtų elgtis labiau voluntaristiškai. Reikėtų dirbti didesnių ritmų. Svarbu nepamiršti tikslų. Dirbkite remdamiesi platesnių užmojų, kad iškelti tikslai būtų pasiekti. Galbūt dabar negalėsit atsakyti, bet galbūt vėliau galėtumėte paaiškinti, kaip bus su mano šalies, Ispanijos dalyvavimu šiuose projektuose. Mano šalis yra viena iš tų šalių, kur krizė siautėjo smarkiausiai. didėjo neligybė, augo nedarbas, kaip mano šalis ten dalyvaus. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Grostet, prašau. Ačiū, pone pirmininkė. Šis strateginis fondas e, teikia mums visiems vilties, teikia vilties mūsų ekonomikai. Tai bus viltis ir tiems, kurie svarstė, ar verta investuoti. Tad ši priemonė yra iš tikrųjų būtina jie atitinka tuos didžiulius turimus lūkesčius. Be abejo, labai svarbu tą fondą tinkamai paremti, užtikrinti, kad jis būtų tvarus ir kad galėtų atlikti savo misiją. Man atrodo, dis, norėčiau, svarbu būtų paminėti tos dalykus, kur iškyla diskusijose su įmonėmis. Ta fondą reikėtų labiau reklamuoti. Nes vietose įmonės ne visada supranta, kaip jis veikia, kokie jo veiklos principai. Joms sunku atlikti tuos visus administracinius demaršus. Juk žinome, kad ekonominis ir politinis sektoriai turi didelių lūkesčių, tačiau yra ir nusivylimų, nes matoma, kaip viskas yra sudėtinga, kaip sunku rasti prieigą prie tų lėšų. Turint omeny tą krizės kontekstą, visi Ehm, visi turėtume susitelti, nes matome, kad vietoje jaučiamas yra nusivylimas ir turėtume dirbti greitai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime tą fondą labiau reklamuoti ir tas fondas kita vertus greičiau turėtų reaguoti į mažų ir vidutinių įmonių ir įmonių apskritai lūkesčius. Įmonės dažnai e, informacija yra natinklalapyje anglų kalba. Mes žinome, kad anglų kalba yra bendra mums kalba. Tačiau pabandykite įsivaizduoti save įmonės vietoje, įmonės, kuri e, nori įgyvendinti tam tikrus projektus, tačiau jai labai sunku susidoroti su administraciniais sunkumais, o informacija dar plus prie visko pateikiama angliškai. Aš manau, kad reikėtų vis, apie visą tai pamastyti, nes Europa turėtų būti artima žmonėms. O tai yra be kita ko susiję ir su vertimu informacijos pateikimu įvairiomis kalbomis, tai yra būtina, būtina tai atlikti, kad būtų daugiau matomumo, kad būtų daugiau supratimo. Ir aš manau, kad e, tie paprasti dalykai yra esminiai šiuo atveju. Ir jūsų norėčiau paprašyti, nusileisti iki tų įmonių ir suprasti geriau jų poreikius. Ja, danke, Madame Grostet. Nächste ist Angelika Nibler. Dėkuoju. Ačiū. Angelika Nydlė. Ny... Nybė. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Dėkuoju už jūsų išsakytas mintis. Norėčiau pateikti du konkrečius klausimus. Mane konkrečiai domina, kiek projektų ir kokiose valstybėse yra įgyvendinama. Jūs minėjote, kad jie įgyvendinami 24 valstybėse ir buvo finansuojami, tačiau norėčiau vis dėlto sužinoti, koks yra tų projektų ir valstybių tarpusavio santykio, santykis. Jūs internetinėje svetainėje nurodytojate, kad tai yra 53 projektai. Rytų Europoje iš vis labai mažai yra projektų, vienas Lenkijoje, Kroatijoje, Slovakijoje ir tuo atrodo viskas pasibaigia. Dėl skaitmeninės infrastruktūros norėčiau paklausti. Jūs įžanginėje kalboje sakėte, kad šioje srityje finansavimo paklausa yra nedidelė ir kaip reikėtų tai vertinti turint omenyje plačiai juostų interneto ryšio sklaidą. Ir dar norėčiau paklausti, ar jūs turėtumėte patys imtis reklamos žingsnių, ar tiesiog artimiausiais mėnesiais investuotojai ir potencialus investuotojai tiesiog kreipsis į jūs. Ir žinoma, norėčiau paklausti, ko mes galėtumėm jums padėti. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau paklausti pabaigai dėl rizikos kapitalo dydžio. Kai yra numatomas finansavimas e, vidutinėms kapitalo įmonėms, e, šitas kapitalo klausimas yra labai svarbus, kai kalbame anksčiau apie prekybą taršos leidimais ir apie naujai kursimą e, inovacijų fondą, tai galbūt ir čia reikėtų pagalvoti apie tų lėšų, kurios bus gaunamos iš e, prekybos taršos leidimais, būtų nukreiptos ir mūsų tikslams pasiekti. Žinoma, šitas klausimas yra labai svarbus parlamente, kadangi vėliau mums reikės priimti sprendimą. Dėkuoju už įdomius klausimus. Jie suteikė man progą kai ką paaiškinti. Kolega Karinč. Jis atrodo jau išėjęs iš salės, tačiau atrodo, kad įvykiai krypsta tą kryptimį, kuri nubrėžta reglamente. reglamente. Energetikos efektyvumo, ener, atsinaunančių energijos šaltinių ir paski, paskirstimo srityje yra daugiausia projektų. Infrastruktūros kontekste dažniausiai projektai įgyvendinami skaitmeninės infrastruktūros terpėje ir socialinės infrastruktūros srityje, pavyzdžiui, socialinio būsto projektai yra patvirtinti ir be to didėja inovacinių projektų paklausa. ir taip pat didėja privačių bendrovių suinteresuotumas, kadangi būtent tos vidutinės kapitalo įmonės imasi labai ryštingai inovacijų. Ar tiesa, kad reikalinga didinti inovacijų dalį? Man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas, tačiau vis dėlto aš jį vertinčiau kiek kitaip. Aš manau, kad reikėtų vertinti inovacijas ne tik tai pagal inovacijų dalį, bet ir pagal gamybos procesus. Jeigu inovaciją apibrėšime labai siaurai, tai tuomet mes E, prioritetą teiksime tik tai didelėms įmonėms, o mažos ir vidutinės įmonės negali tiesiog skirti tiek lėšų inovacijoms, kaip didelės įmonės. Ir todėl mes turėtume derinti investicijas į energiją, į energetiką su skaitmeninimo darbo tvarkė kadangi naujos technologijos energetikos politikoje turėtų būti siejamos su skaitmeninimu. Tos pasiekimų lentelės kriterijai bus paskelbti ir metų pabaigoje jūs matysite dabartinę situaciją. Iš šios ataskaitos, kurią turės parengti Europos investicijų bankas, mums padedant, dėl, dėl ko reikės susitarti su parlamentu, pavyzdžiui, ir dėl konfidencialumo. Dėrybos dar vyksta, kol kas mes esame uždegę žalę šviesą. Aš kaip direktorius turiu laikytis konfidencialumo nuostatų, rengdamas ataskaitas. Dėl platformų Aš matau labai du įdomius sektorius. Tai yra energijos efektyvumo sektorius ir jeigu projektai yra maži, tai juos reikia būtinai susijęti. Prancūzijoje mes jau turime tokį precedentą, kur ta sąsaja veikia labai gerai ir todėl šitą pavyzdį mes galėtume tiesiog dubliuoti kitose valstybėse. Nibler, kai teiravosi, kodėl that you have to structure the smaller projects to bundle them into a bigger. Kodėl mažai projektų tiesiant plačiajuosti interneto tinklą? Iš tikrųjų, Regionų lygmenių čia dar reikėtų e, gerokai pasispausti iš bent nuo 5 iki 7 milijonų eurų paklausa finansuoti plačiojo ryšio projektus ir susijęti juos yra suformuluotas. Jūs puikiai žinote, e, kokia situacija jūsų valstybėje, kadangi ji yra federacinė. Techninė pagalba. 20 milijonų yra numatyta konsultantams ir patarėjams. Šita sritis veikia labai gerai, paklausa yra ir didėja, tačiau šita paklausa ryški ne tik tai viešajame sektoriuje, bet ir privačiajame. Ir kitas dalykas, kaip kokią struktūrą uh, numatyti investicijų platformoms ir kaip jas susijęti ir kokią struktūrą e, finansuoti tuos e, KPP projektus. Europos investicijų bankas e, yra sukaupęs patirties teikti konsultacijas dėl finansavimo iš struktūrinių fondų. Tokie projektai gyveninimi Bulgarijoje ir Rumunijoje ir šitos išlaidos yra padengiamas iš struktūrinių fondų konsultacinių lėšų. Kol kas apsiribojame tuo. Rytų Europos valstybės, kodėl jos netaip aktyviai dalyvauja projektų teikime, galiu tai paaiškinti dviem, dviem priežastimis. Pirmiausia, reikalinga techninė parama konsultacijos rengiant projektus ir taip pat reikia atsižvelgti į kitą priežastį. Tai yra šalies ekonominė struktūra. Jeigu palygintume, pavyzdžiui, vakarų Europos valstybės, kuriuose labai stiprios mažos vidutinės ir vidutinio kapitalo įmonės, tai rytų Europoje šios įmonės nėra tokios stiprios ir tai paaiškintų iš dalies mano minėtą trečią priežastį, tai yra e, tuos vadybinius gebėjimus. Kitas dalykas yra tas dauginamasis poveikis išorėje. Mes turime įvertinti poveikį viduje ir išorėje poveikis viduje reiškia, kad galima naudotis 9,8 milijardų investicinę injekciją. Tačiau šitas daugiklis yra numatytas visai sumai, visai šito fondo sumai. Europos investicijų, investicijų bankas yra pateikęs, pavyzdžiui, tokią informaciją, pavyzdžiui, planuodamas savo verslą ir numatydamas ypatingas veiklos rytis, bankas numatė keturi, ar, 45 milijardus vietoj 72 milijardų ir žada didinti, tai yra 22 milijardais didinanti, didinama suma. Ir tai reiškia didinama 10 procentų ir gali būti didinama vienu trečdaliu. Tai iš tikrųjų yra ženkli suma. Kaip pritraukti privačius investuotojus? Manau, yra dvi galimybės. Pirmiausia, Reikia tai daryti, kuriant investicinės platformas, kadangi jos yra skirtos pritraukti privatų kapitalą ir taip pat struktūriškai investuoti į infrastruktūrą. Tai čia šioje srityje taip pat galima pritraukti privatų kapitalą ir trečioji galimybė tai yra fondų fondas. Tai yra paskatinti e, privačius investuotojus, kadangi iš jų tikimasi didžiausių investicijų. Tai yra tiesioginis turtas vienas dalykas ir netiesioginis turtas tarp Europos investicijų banko ir komisijos yra derimasi dėl taip vadinamų tiesioginio turto ir netiesioginio. Taigi čia reikia apibūdinti tam tikras specifines nuostatas. Europos investicijų bankas EU ir rekonstrukcijų bankas iš tikrųjų siekia padidinti banko skolinimo galimybės. O kad kapitalas būtų išleidžiamas, yra reikalingos tam tikros papildomos skolinimo sąlygos. Jeigu jų nebūtų, tuomet bankas nenorės išleisti savo lėšų, skolinti savo lėšų. Europos centrinis bankas tiesiog suteikia lėšų likvidumui užtikrinti ir tiesiog daro spaudimą komerciniams bankams skolinti tačiau vis dėlto vietos bankai yra suvaržyti pagal Bazelis 4 e, reglamentą. Ir todėl viena iš galimybių padidinti skolinimo gebėjimus mažoms ir vidutinėms įmonėms būtent komerciniuose bankuose. Ir tai reikia labai aiškiai suvokti. Pavyzdžiui, Ispanijoje mes įgyvendiname labai daug projektų Tad nors žinome, kad bendrovė rekstruktūrizuojama, mūsų fondas tiesiog ir toliau sko, skolina lėšas, bet kartu Centrinis bankas laukia, kol šita bendrovė bus restruktūrizuota. siekiant palyginti tradicinį infrastruktūros finansavimą ir finansavimą pagal mūsų fondą, reikėtų pasakyti štai ką. Pastaruoju metu jau nebekyla klausimas, ar galima lyginti tradicinį finansavimą su struktūriniu finansavimu. Klausimas yra štai koks. Ar infrastruktūros yra apskritai kuriamos, galimos sukurti be struktūrų, struktūrinio finansavimo. Taigi mes turime palyginimą atlikti atsižvelgdami į kitus finansavimo šaltinius. Taigi mes čia vadovaujamės ne ideologiniu, o pragmatiniu požiūriu. Jeigu invest investicijos gali pavykti, jeigu yra prievalaidos, jas reikia daryti. Jeigu tų prielaidų nėra, tai investicijos, ko gero, neturėtų būti atliekamos. Schaffhauser. Dėl MPP ir investicijų platformų. Prieš keletą savaičių buvo parengtas strateginis, strateginis dokumentas E, kuriame atsispindi mūsų požiūris. The range of cooperation with MPPs is wide. There is an MPP. Bet to ERB e, e kontekste yra numatytas renginys, bet to yra numatytos diskusijos ir biudžeto komitete parlamente ir mes esame įsitikinę, aš esu įsitikinęs, kad šitas, ta pasiūlyta priemonė e, mažoms kapitalo įmonėms pasiteisins. Bet to reikėtų pasakyti, kad reglamentas yra plataus pobūdžio, ar jis atitinka poreikį reikėtų aiškiai pasakyti, kad mes turime laikytis ES, pavyzdžiui, energetikos politikos, turime siekti atsinaunančios energijos tikslų. Norėčiau patikslinti vieną dalyką. Mūsų fondas nėra ta auksinė žuvelė, kuri patenkins visus mūsų norus arba išspręs visas problemas. Nereikia per daug tikėtis iš EFSI, kad būtų užtikrinta visa keriopa sanglauda, kadangi reikalingos ir kitos struktūrinės reformos ir EFSI visų jų neįgyvendins, reik, tai yra viena finansavimo priemonė ir aš kalbėjau apie tris ramščius, o ne apie vieną. Lopes kalbėjo apie nusivylimą. Neseniai vyko e, susitikimas su daugiau negu 600 verslininkų Bruselėje ir jie buvo labai susidomėję šiuo projektu, ypač mažų įmonių atstovai, kadangi jie supranta, kad tai suteikia jiems ateities veiklos perspektyvą perspektyvą investuoti, stiprinti savo konkurencingumą ir kovoti su netolygumais darbo rinkoje. Ypač užimtumo situacija. Taigi, viešoji nuomonė vis dėlto teikia mums vilties. Madame Grostet iš tikrųjų reikia viešinti mūsų veiklą. Aš paminėjau ir vakar dienos renginį, mes iš tikrųjų keliaujame iš sostinės į sostinę ir e, norime pasiekti regionus, kadangi tie projektai dažnai yra regioninio pobūdžio. Vakar, pavyzdžiui, mano minėtame renginyje sužinojau įdomų dalyką. jūsų šalyje buvo įsteigta investicijų komisaro pareigybė. Jo uždavinys tiesiog pritraukti e, viešasias, viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus e, įmonės, įgyvenant projektus ir finansuojant. Iš tikrųjų buvo labai įdomu tai girdėti, pavyzdžiui, socialinio būsto energijos veiksmingumo projektai Prancūzijoje rodo, kad galima vis dėlto patraukti verslą. Right. Dabar apie administravimą. Iš vienos pusės jūs teisus. Tačiau iš kitos pusės turėčiau pasiaiškinti. Reglamentas, kurį priėmėte, nesumažina administracinės naštos Nes kai kalbam apie ataskaitas, jūs labai norite tų ataskaitų, kaip supratau, tai turi būti pirmiausia pagrista sutartimi su partneriu, kitaip ataskaitos negalima bus teikti. Taigi reikia tikrai rasti tam tikrą pabalansą tarp atitikties reikalavimų, konkurso reikalavimų ir panašiai tam, kad sistema veiktų. Europos investicijų bankas mėgina tą daryti, bet tai tikrai, jūs visiškai teisus, tai yra labai sudėtinga problema ir tai daro mums tai tikrai didžiulį spaudimą. Regionai, mes žinome, einame toliau į, į sostinės ir jeigu ten yra įsteigiami konkretus biurai, tai mums tai labai padeda. Pone Nibler, taip, mums reikia konkrečių projektų konkrečiose valstybėse. Dabar mes iš 28 valstybių dirbame berots tik 24 ir tai yra 40 projektų maždaug, kuriuos mes vykdome. Iš tikrųjų reikia didinti pajėgumus in, infrastruktūriniuose projektuose ir stengtis, kad labiau įsitrauktų privatus verslas. EIF taip pat veikia aktyviai, tai yra Europos inovacijų fondas, dirba tose 24 taip pat valstybėse. Ir Jeigu e, norite išgirsti dar ir gerų dalykų, tai kitą savaitę mes jau turėsime 25 valstybės, kuriuose vykdome projektus ir EIF tose valstybėse taip pat yra labai svarbus. Nes e, ten EIF remia smulkės vidutinės įmonės, kurios yra ekonomikos variklis. Taigi, reglamentas ir jūs lygiai taip pat E, keliate reikalavimus, kad mes investuotume ne tik tai infrastruktūrą, bet ir smulkių vidutinių įmonių finansavimą. Taip, žinoma, reikia nuolat skelbti apie mūsų veiklą, apie mūsų galimybės ir aš kviečiu ir jūs tapti FC šio fondo ambasadoriais. Jūs žinote savo regionų poreikius, jūs žinote, ko jiems reikia, taigi jūs galite kreiptis ir į mus ir mes pamėginsime išspręsti tas problemas ar pasitarnauti jų sprendimui. Ponas Rubik kalbėjo apie rizikos kapitalą. Taip, iš tikrųjų, rizikos kapitalo poreikis yra padidėjęs. Mes tą matome, rinka mums siunčia tokius signalus ir komisija dabar intensyviai diskutuoja apie fondų, fondo, fondų fondo įsteigimą Europos lygmenių, iš kurio būtų galima investuoti rizikos, finansuoti rizikos kapitalą mes galėtume pritraukti ir užsienį, investuotojus iš užsienio. Kartais tas rizikos kapitalas yra labai nedidelis, bet mintis yra įsteigti Europos rizikos kapitalo fondą. Ir galbūt kartu su EIF ir jo turime patirtimi galima būtų tą padaryti. Jeigu jūs turite kokiu nors minčių, kaip galima būtų įsteigti tokį kapitali, kapitalo rizikos kapitalo fondą, tai žinoma būtų labai įdomu jas išgirsti iš rinkos požiūrio žiūrint, e, galime pasakyti, kad e, startuoliams atmosfera Europoje finansavimo požiūrių nėra tokia bloga šiuo metu. Ir jeigu startuoliams pasiseka, tai ir jie šiek tiek išauga, tai mes turime tą finansavimą tęsti ir toliau negalima čia sustoti. Taigi mes turime dar tokių skylių, kurias reikėtų užpildyti. Tai tiek norėjau pasakyti. Atsakydamas į jūsų klausimus, ir, žinoma, esu pasiruošęs visuomet atvykti į jūsų posėdžius, jeigu jūs mane kviesite. Klot norėjo išsakyti papildomą pastabą. Aš norėjau užduoti klausimą komisijai, tai galbūt komisija galėtų atsakyti į mano užduotą klausimą. Na, atsakymą mes jau gavome, komisija tau visą tai išaiškins asmeniškai ir labai smulkiai, kreipdamasi į tave tiesiogiai. Taigi, sako pirmininkas, gal jau ir baigsime? Ne, dar yra vienas norintis pasisakyti, tiksliau viena norinti pasisakyti parlamentarė. Aš norėčiau labai trumpai pakomentuoti tai, ką pasakė ponas direktorius. mes turėtume būti jūsų ambasadoriai. Mes iš tikrųjų tą jau darome ir tą skatiname projektų finansavimą. Bet, pavyzdžiui, dabar mes jau tris mėnesius laukiame atsakymo į mūsų užduotą klausimą ir tai tikrai yra labai sudėtinga situacija. Tai Jeigu jūs man aiškiai pasakytumėte, ką jūs turite omeny, koks, koks tai yra klausimas, tai aš žinoma pasistengsiu, kad šitas klausimas kuo greičiau būtų atsakytas. Taigi dėkojame ponui Moltereriui už jo pastangas. Aš manau, kad jis tikrai puikiai tvarkosi EFSI fonde ir aš džiugiuosi, kad mes galėsime palaikyti glaudų ryšį. Mums kaip pramonės komitetui tikrai labai svarbu matyti, kurie linkme jūs einate kokius projektus jūs remiate, mes ir patys tikrai esame pasiruošę būti tais ambasadoriais, apie kuriuos jūs kalbėjote savo šalise, norime toliau palaikyti su jumis ryšį ir tikrai e, kviečiame jūs į kitus mūsų posėdžius. Aš manau, kad atitinkamų laikų tai bus įmanoma ir mes dar pasimatysime. Dėkoju. Gut, dann kommen wir zum... Uh... Kągi, o toliau mūsų darbo atvarkioje yra 2014-2020 metų finansinės perspektyvos laikotarpio vidurio peržiūra. Parlamentas jau iš anksto mėgina rodyti iniciatyvą ir ateities veiklos tokias gairias. Januš Levandovski turėtų pasisakyti šiuo klausimu ir pramonės komitete Mums šitie klausimai yra tikrai labai svarbus. Iki 20 metų mes turėtume pasiekti gamybos apimtis iki 30 procentų nuo BVP. Tai būtų mums labai svarbus tikslas, todėl paprašysim kolegą Levandovskį išaiškinti, kaip jis įsivaizduoja, kaip visą tai turėtų atrodyti. Ir pagal 53 taisyklę pagrindinis šio komitetas yra biudžeto komitetas. Ir numatyta, kad iki 2016 metų komisija turėtų pateikti laikotarpio vidurio peržiūrą. Mes atsakome už Galilėjo, Kopernikos, Connecting Europe ir dar kitas programas, gal ir e, Erasmus programą, moterų įtraukimą į verslą, taip pat ir migrantų įtraukimą į verslą. Uh, Taigi tai yra daug sričių, kurias mums reikia peržiūrėti ir manau, kad Januš dabar būtų geriausia kuo anksčiau pradėti mūsų diskusijas ir kuo anksčiau suformuluoti mūsų nuomonės. Taigi prašau tavęs pasisakyti. Ačiū. Žinoma, kad įtrė nuomonė turėtų atsižvelgti į mūsų komiteto poreikius. Kita vertus, negalim pamiršti ir tai to, ką iš tikrųjų reikia peržiūrėti. Uh, Tai yra ta finansinė perspektyva, programa, kurios lėšų apimtis yra mažesnė negu kad ankstesnė. Tai to dar niekada nebuvo visuomet, ES biudžetai lygi šiol tik tai augdavo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kokią situaciją yra susidariusi ir kokį spaudimą darė ponas Cameron ir kiek konsolidavimo priemonių reikėjo imtis valstybėms narėms, išėjo taip, kad 14 20 metų programa buvo mažesnė negu 7-13 metų programa pagal savo lėšų apimtį. Nuo pat pradžių mes suvokėme, kad bus tam tikras trūkumas tarp tų lėšų, kurios yra numatytos išleisti ir kurios iš tikrųjų bus skirtos. Ir todėl mums reikia ne tik tai laikotarpio vidurio peržiūros, bet iš tikrųjų laikotarpio vidurio reformos, pertvarkymo teisė, išleidžiant atitinkamus teisėkūros aktus. Pasikeitė, iš esmės pasikeitė išorinės sąlygos. Mes turime naujų projektų, naujų finansinių priemonių, tokių kaip EFSI, kurias ką tik padiskutavome su ponu Moltereriu. Be to turime ir naują migracijos ir e, pabėgėlių politikos valdymo instrumentą. Taigi mums reikia iš esmės peržiūrėti, iš esmės reformuoti finansinę programą, ne tik ją peržiūrėti. Žinoma, kad vienas biudžeto komitetas to negali padaryti ir mes tikrai negalime peržiūrėti, reformuoti tos programos, e, sumažindami lėšas tam tikroms kitoms svarbioms programoms, tokiams kaip Horizontas 2020 ar panašiai. Ta aš ir išsakiau savo nuomonėje tos lėšos, kurios buvo paimtos iš finansinės programos tam, kad įsteigtume naujus instrumentus, tokius kaip EFSI, turėtų būti gražintos į ją, nes dėl to nukenčia kitos programos. Be to reikia atsižvelgti ir į mūsų prioritetus, dėl kurių mes susiturėme daug, daugiametėje programoje ir EFSI žinome, kad prioritetai yra labai panašus į daugiametės programos prioritetus. Bet dabar daugiametė programa gavo mažiau lėšų dėl to, kad yra garantinis fondas, dėl to, kad yra kitokios priemonės įsteigtos. Taigi ta, tas lėšas reikia kažkaip atstatyti. Be to, visi reikalauja didesnių sinergijų tarp programų, tarp kosmo, horizonto, galilėjo ir kitų programų, kurios yra tipinės mūsų kūruojamos programos. Nepamirškime, kad svarbu ir smulkių vidutinių įmonių, stiprinti smulkių ir vidutinių vaid... įmonių vaidmenį, gerinti jų finansavimą. Ir galiausiai be nesvarbiausias dalykas, kad komisija pateiktų iki 16 metų pabaigos atitinkamą pasiūlymą, kaip turėtų būti reformuota daugiametė finansinė programa. Ten bus kalbama be kita ko ir apie įgyvendinimą. Ir, ir kad tas įgyvendinimas prasidės labai vėlai, kaip aš suprantu. Mums reikia įvertinti, kaip veikia projektai dabar ir kaip jie turės veikti vėliau. Uh, Visi suprantam, kad mes tas dėrybas pradedam vėlai ir kad įgyvendinimo pakitimai taip pat bus labai vėlyvi. Žinome, kad ir pernai išleistų lėšų kiekis netitiko numatytų išleisti pinigų kiekio bent milijardų. Ir lygiai taip pat užpernai taip pat mažiau nei milijardas buvo išmokėtas daugiametėse, pagal daugiametės programas, kadangi viskas labai vėluoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus tikrai didelės pasiekmes. Ir reikės atsižvelgti į tai ir vertinant lėšų panaudojimo prasmingumą. Na, tokia maždaug yra mano siūlytos, nu, pasiūlytos nuomonės esmė. Dėkoju. Aš manau, kad šita nuomonė tikrai bus labai, labai svarbi reikia atsižvelgti į tokį faktą, kad pasikeitė visa na, struktūra finansavimo ir manau, kad parlamentui reikia kuo anksčiau pateikti savo nuomonę apie tai, kaip veikia tos programos, kurios iki šiol buvo įgyvendinamos. Ir manau, kad tas laikotarpio vidurio peržiūra yra tikrai mums dabar nemažas iššūkis. Dėkoju. Dėkoju. Noriu padėkoti ponui Levandovski už jo parengtą nuomonę. Mes tikrai sutarėme dėl tos bendros pozicijos susijusios dėl DFP peržiūros. Iš tikrųjų, kontekstas pasikeitė, vyko diskusija dėl EFSI, ką tik tai įvyko mūsų komitete ir iš tikrųjų matėme, kad dar E, tebe vyksta darbas prie tam tikrų biudžeto dalių ir jis turės vykti. Jūs teisingai paminėjote prioritetus, kalbėjote ir apie EFSI, bet tie dalykai yra pakankamai skirtingi. Iš EFSI yra skiriama pagalba, pavyzdžiui, atskiroms kaiminystės programams ir panašiai. Ir man atrodo, kad skirtumų yra pakankamai tarp šių visų programų. E, Vėlgi, jeigu pažiūrėtume, kas atsitiko EFSI dėl sumažinimo finansavimo, tai pamatytume, kad mums šis klausimas tebelieka prioritetiniu, tos lėšos turi būti išlaikytos, būtina užtikrinti tinkamą valdymą visoms programoms, įskaitant horizontą 2020, būtina išvengti e, vėlavimo mokėjimų, būtina padaryti viską, kad ta pavojinga tendencija nesikartotų. Man atrodo, kad mūsų įsipareigojimai turi atitikti svarbiausius prioritetus. Turime turėti reikiamą pramonės politiką, turime įgyveninti pagaliau energijos sąjungą, ją įdėkti. Turime formuoti tokį biudžetą, kuris būtų nukreiptas į rezultatų siekimą, o tam turime elgtis aktyviai. Aktyviai apibrėždami tai, kas mums atrodo svarbiausia. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Kolegė iš kitos frakcijos. Atsiprašau už kolegą, kuris negali dalyvauti mūsų posėdėje. Jis dabar dalyvauja ekon komitete diskusijoje. Aš perskaitysiu kolegos pareiškimą. Gerbiami kolegos, uh, Kaip ir prieš mane kalbėjo kolegos, dėkoju ponui Levandovskijui už puikiai parengtą nuomonę. Aš manau, kad jis jau spėjo atsižvelgti į daugelį mūsų ir mano paties ir mano frakcijos pareikštų e, dalykų. E, svarbu prisiminti tai, kad e, skirtume reikiamą dėmesį minėtai peržiūrai vyksta diskusija dėl biudžeto. Mes kalbame apie sunkes diskusijas, apimančias ilgą septynių metų laikotarpį. Mes turime dėl to būtent padaryti viską, kad tinkamai apgintume savo interesus ir kad biudžeto požiūrių reikiamas balansas, politinis balansas būtų išlaikytas. Aš esu nuomonės bendra autoris. Čia yra aiškiai pasakyta, kad tikslai ir horizonte 20, 20 minutės finansavimas ir F minutės finansavimas turi būti išlaikytas ir tikslai tinkamai pasiekti. Komisijos vicepirinkas Katainen taip pat pasakė savo nuomonę labai aiškiai. EFSI finansuojamos programos ir tikslai yra labai skirtingi nuo to, ką finansuoja horizontas 2020. Dėl to mūsų pozicija yra labai aiški. Tai aš manau, kad ypač fundamentaliesiems tyrimams uh, būtina, kad horizonto 2020 finansavimas būtų tinkamai atkurtas, kad tas finansavimas nenutrūktų. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pabrėžti, yra štai kas. Dėmesys mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra labai svarbu. Svarbu išsiaiškinti, kokio finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia labiausiai. Per nelik dažnai mažoms ir vidutinėms įmonėms tenka kliautis bankų finansavimu, sunkiau gauti kapitalo finansavimą. E, būtina kad būtų daromos investicijos į tas sritis, kurios yra rizikingos, tačiau kur ir pelnas sėkmės atveju yra didžiausias. Būtina tokias investicijas skatinti. Norėčiau pasakyti apibendrindamas, kad e, diskusijos pradžia buvo puikiai, diskusijos vyksta sklandžiai ir kad galiausiai mes pateiksime gerai subalansuotą nuomonę kolegoms svarstyti komitete. Ačiū. Uh, Ačiū. Ponas Maragal yra kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Levandovski, mes turime ginti Europos parlamento ir savo komiteto poziciją. Esu tos nuomonės, kad tam pritarė visi komitetai, kurie dirbs prie šios peržiūros. E, būtina būti reikiamus pakeitimus, e, adaptuoti priimus sprendimus prie pasikeitusios realybės, atsižvelgti naujus tikslus ir pagal tai prioritetus apsibriežti. Būtina taip pat įsipareigoti apsaugoti horizontą 2020. Tai turėtų būti mūsų pirminis išeities taškas. Man atrodo, dėl to kol kas neketinama kovoti per nelik didelio mūšio, bet turėtų būti kitaip. Tai turėtų būti mūsų startinė pozicija diskusijose, kurios turės vykti. Auditorumai atkreipė dėmesį į augantį atotrukį tarp galimybių ir realaus biudžeto potencialo bei prioritetų 2020 metų laikotarpiai. Ši DFP peržiūra turėtų padėti apibriežti tikslesnius kriterijus, kurių dėka tie tikslai būtų pasiekti. Turime bendrą tikslą, kuriam pritarėm visi. Norima padidinti ribas asignavimams įsipareigojimams. Tačiau, jei norime turėti šiek tiek lankstumo, mums reikia numatyti didesnės ribas, o to lankstumo per pastaruosius dviejus metus praradome nemažai. Turime atsižvelgti į labai pasikeitusią situaciją, na ir galiausiai kyla tam tikra rizika atliekant šią peržiūrą. Prioritetų peržiūra gali sukelti tam tikrą disbalansą. Reikia apsaugoti tas rytis, kurios priklauso įtrė kompetencijos ryčiai ir kurios yra mums svarbios. Konkuruosime su 12 šio parlamento komitetų. Norėčiau tarti dar porą dalykų. Reikės į šią peržiūrą įtraukti COP21 tik, tikslų pasiekimą. Tai taip pat yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Taip pat reikės diskutuoti, neieškant ideologinių skirtumų. Reikės diskutuoti apie ITER, apie šio projekto parengimą ir įgyvendinimą. Ponas Katainen minėjo, kad nuo subsidijų teks pereiti prie paskolų. Tačiau tai gali sukelti tokį poveikį, kad bus prarasta dalis biudžeto. Ir kai kuriuoms ES politikoms tai gali būti labai pavojinga. Dėkoju, ponui Maragal, sako pirmininkas. Pone Sakorafa yra kita kalbėtoja, prašom. Norėčiau padėkoti kolegai Levandovskijui už gerą pradžią, už priimtiną požiūrį. Tai, ką jūs pasakėte apie finansinės programos peržiūrą iki 20 metų, žinoma, reikėtų labai atsargiai vertinti visus šiuos pasiūlymus Visų pirma, reikėtų numatyti daugiau lankstumo ir galimybę pakeisti maksimales sumas. Jūs patys minėjote, pats minėjote, kad lėšų buvo sumažinta, nors, pavyzdžiui, buvo numatyta ir papildomų įgaliojimų Todėl kai kurios valstybės narės pasielgė tiesiog neapdairiai. Buvo vadovaujamas neoliberalių požiūrių, neįvertinant pasikeitusios situacijos. Tai būtų galima pavadinti netgi ir tam tikrų samokslų iš tikrųjų mokėjimai vėluoja ir dėl tos priežasties ir dėl krizės Graikijoje ir kitose valstybėse, dėl teroro išpolių reikia suvokti, kad struktūrinės, struktūrinio fondo, struktūrinio fondo finansavimas buvo dar labiau mažinimas. Strateginio investicijų fondo ateitis, mano manimu, taip pat yra labai miglota. nukentės programos, kuris, kurios turėjo turėti didelę papildomą naudą, tokios programos kaip kosme. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į to sumažinto finansavimo poveikį sanglaudai. Ankstesnės visiškai, ankstesnės visiškai geros priemonės bus nepakankamai finansuojamos ir tai reiškia, kad iki 20 metų mes nepasieksime nu, užsibrėžtų tikslų ir galime patekti į akligatvį. Be to buvo neatsižvelgta į mūsų demokratinius įgaliojimus. Po 20 metų struktūrinių fondų lėšų naudojimas taip pat kelia abejonių, kadangi mums yra reikalinga atskira nuo savų lėšų naudojimo sistema. Reikėtų finansavimą susijęti su konkrečiais rezultatais. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad esu nusiteikusi konstruktyviai bendradarbiauti, kai bus pateikiami konkretūs pasiūlymai ir kai bus aišku, kad yra einama tinkama kryptimi. Ačiū. Iš tikrųjų labai svarbu įtre komitete suformuoti, formuluoti vieningą nuomonę ir ją atspindėti pranešime savo iniciatyvą. Tačiau pasiūlymai turėtų būti tokie, kuriuos būtų galima įgyvendinti. Komisijos atstovas Nonman dalyvauja posėdėje ir jisai yra pasirengęs atsakyti į klausimus. Ko gero, pirmiausia, vertėtų sutelkti dėmesį į kosmę, o po to atsakyti ir kitus klausimus. Taigi, 3-4 minutėm žodis jums. Okay, much, uh, Ačiū pirmininkė augimo direktorato vardu norėčiau patikinti, kad mes dirbame rengdami finansinės programos peržiūrą. Dar ankstyva kalbėti apie komunikatą skirtą parlamentui. Tačiau mes siekiame laikytis ankstesnės finansinės programos nuostatų ir laikytis tų prioritetų ir projektų, kad Galilėjo ir Kosmė būtų apsaugoti nuo finansinių lėšų apkarpimo. Žinoma, mes darome mm, viską, ką galime, tačiau situacija yra tokia, kokia yra. Vyksta diskusijų dėl to, kaip struktūriškai organizuoti mūsų komunikavimą dėl biudžeto pagristo rezultatais. Artimiausioje ateityje mes galėsime pateikti konkrečius terminus, datas ir mes jums, žinoma, pateiksime pačią aktualiausią informaciją. Tiek aš galėjau pridurti, atsakydamas į jūsų klausimus. Dėkuoju iš tikrųjų mums labai svarbu laiku įsitraukti į komisijoje vykstančius procesus. Augimo direktoratas iš tikrųjų yra labai tinkamas bendradarbiavimo partneris. Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą. Kitas klausimas. pranešėjui. Dabar suteiksiu e, žodį, kad jisai informuotų apie tolesnius savo žingsnius. Mes turime laikytis konkretaus termino. Pakeitimai turėtų būti pateikiami iki balandžio 21-osios. Balsavimas, ko gero, vyks, ko gero vyks gegužės 24-ąją. Biudžeto komitete 15-16 birželio ir tikimasi, kad e, Liepos mėnesį šitas, šitas pranešimas bus pristatytas plenarniai sesijai. Pranešėjas, prašau žodis Jums. Terminai aiškus. Mes šį kartą aplenkėme komisiją, komisija lūkuriuoja Britų referendumo o mes e, tiesiog pateikėme savo siūlymus anksčiau, galbūt komisija apsispręs po birželio, aš esu nusteikęs dialogui. Svarbu dabar tiesiog e, nustatyti mūsų komiteto prioritetus, dėl jų buvo susitarta vienbalsiai. Žinoma, EFSI kontekste ir kitose srityse vyksta įdomus procesai ir mums reikalingas iš tikrųjų griežtas balsas, e, kad jį išgirstų ir kitos frakcijos ir kad mes įtre komitete suformuluotume labai aiškę nuomonę. Prioritetai yra aiškus, dėl jų buvo susitarta. Reikia atsižvelgti į naujai kylančius iššūkius, tačiau žinoma, ne dabar įgyvendinamų svarbių projektų sąskaita. Dėkoju. Kitas darbo atvarkės klausimas, tai yra ITRE komiteto delegacijos misija į Liublianą. Norėčiau paprašyti kolegos Koforto informuoti apie ją. Dėkoju. Pirmiausia, pasakysiu, kad įvyko tas vizitas į Liublianą, mes keliavome dvi dienas. Pirmiausia, norėjome apsilankyti Asa ir pačioje Liublianoje bei jos apylinkėse. Gaila, kad mano kolegų jau beveik nėra, bet aš norėčiau tikrai papasakoti apie šį, šį, šį vizitą ir ponas Riubikas taip pat važiavo, galbūt galės papildyti mano žodžius. Pirmiausia, pirmą dieną mes nuvykome į, į, į ASA, į reguliatorių agentūrą. Ir mums tikrai buvo labai įdomu susipažinti su Ta agentūra asmeniškai, kadangi mes su jie bendradarbiaujame labai ilgai. Ir tai buvo tikrai pirmas kartas, kada mes nuvykome į tą ACER agentūrą. Ir po formalaus susitikimo susitikome ir šiaip su darbuotojais, pasikalbėjome apie kasdienius reikalus, Na, žodžiu, įvyko dialogas. Tačiau pirmiausia, pakalbėjome oficialiai apie bendradarbiavimą dujų, elektros energijos tiekimo srityse, bendradarbiavimą tarp reguliuotojų ir, žinoma, progresas tikrai didžiulis yra padarytas, bet dar ne viskas yra nuveikta, kas reikalinga. KOTS tinklas, tai yra e, elektros energijos ir e, dujų tinklas yra jau veikiantis, bet ten dar yra irgi daug ką nuveikti. Vidaus energetikos rinka taip pat yra vienas iš svarbių klausimų, kurie ten svarstomi atsar rinkos priežiūros ataskaita yra tikrai labai naudingas instrumentas, padedantis tikrai apžvelgti energetikos rinką. Uh, didmeninės kainos pastaruoju metu yra nukritę, tačiau tai ne visuomet atsispindi mažmeninėse kainose. Kitaip sakant, vartotojas to, nepatiria naudos iš to, kad didžio, didmeninėje rinkoje kainos yra nukritę. Tai tokia būtų problema, kuri buvo aptarta. Atsir rinkos apžvalga ar ataskaita yra paremta valstybių narių laisvanoriškai pateikta informacija ir kartais, žinoma, tos informacijos truputėlį pritrūksta, nes tai, kaip minėjau, yra visiškai laisvanoriškas dalykas. Mm, žinoma, jeigu informacija teik, būtų teikiama privaloma tvarka, nuosekliau, tai žinoma, ir ataskaita būtų daug e, išsamesnė ir jos turinys būtų naudingesnis ir mums, ir visiems kitiems. pakalbėjome apie problemas valstybėse narėse, apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo problemas, apie tai, kokie tinklai egzistuoja tarp valstybių narių, kaip jos yra susijėtos. Ir konstatavome, kad tam tikro bendradarbiavimo trūkumų dar yra ir kad nėra gerų jungčių Toliau trečiojoje sesijoje svarbstėme energetikos infrastruktūros dokumentus, dokumentų paketą, galbūt kalbėjome apie ateities iššūkius. Žinoma, kad visa tai, ką mes ateityje ketiname daryti šioje srityje, turi remtis naudos ir išlaidų tinkamų pasvėrimų ir analizę. Taip pat labai svarbus mūsų apsvarstytas klausimas buvo atsar ateities veikla ir energetikos sąjunga. Mes vis dar laukiame, kad komisija šiemet pateiktų atsar veiklos, atsar veiklai dar stipresnių, didesnių įgaliojimų nes e, jiems tenkanti dabar užduotis jau yra labai sudėtinga, o ateityje sąjungos sąlygomis, energetikos sąjungos sąlygomis tai bus dar didesni iššūkiai ir agentūra tikrai neturi nei pakankamai lėšų, nei išteklių, personalinių išteklių, todėl ją tikrai reikia sustiprinti jeigu norime vieningos energetikos rinkos, tai reikia suteikti tas galimybės ir atsar reguliuoti arba bendra, tą, tą rinką arba kontroliuoti bent jau jos reguliuotojus. Kalbėjome ir apie energetikos rinkos, didinės energetikos rinkos integralumą, jos saveikumą. Ir netgi matėme, buvome nuvesti į atitinkamą laboratoriją, kurioje matėme, kaip vykdomas tas rinkos priežiūra, kaip ji vyksta konkrečiai, koks, koks tas mechanizmas yra taikomas, kaip stebimi rinkos procesai. Agentūroje dirba 26 asmenys, bet jeigu palygintume tai su Junktinėmis Amerikos, Junktinėmis Amerikos valstijomis, tai ten tą patį darbą uh, dar mažesnių, galbūt net mastų dirba daug daugiau darbuotojų, taigi mes matome, kad tai tikrai yra labai didelis atotrukis. Ten tą, tą, tą patį darbą daro gal 90 asmenų, o pas mus tik tai beveik tai tris kartus mažiau. Taip pat pateikėme ir tokias mūsų sustikimų išvadas, kurios maždaug būtų tokios, kad mums ir toliau reikia remti atsir, e reikia uh, stengtis, kad ji gautų pakankamai išteklių įvykdyti tuos savo įgaliojimus, kurie jai yra sutikti, tai reiškia nauji finansiniai ištekliai, nauji personalo ištekliai. Kitas dalykas, įtrei reikia įsteigti kontaktinę e, grupę, kuri koordinuotų bendradarbiavimą su ACER, tą tikrai reikėtų padaryti artimiausių metų. Mes toje grupėje tikrai galėtume apsvarstyti visus, visus jų poreikius. Antrą dieną, visiškai trumpai pasakysiu, kadangi nelabai yra ir klausytojų, mes apsilankėme Jozefo Stefano institute Ljubljanoje. Tai buvo nepaprastai įdomus vizitas, na iš tikrųjų tas institutas netgi yra ne pačioje Ljubljanoje, bet jos prieigose. Slovenijos tyrimų taryba finansuoja tą institutą. Tai yra gamtos mokslų technologijų tyrimų institutas. Jame dirba keli šimtai darbuotojų, tyria fizikos, biochemijos, biofizikos ir panašiose srityse, vykdo įvairiausius tyrimus. Ir mums buvo nepaprastai įdomu lankytis tame institute ir pasižiūrėti, kaip jo tikslai sutampa su mūsų tyrimų programų tikslais. Iš esmės tai yra labai didelė atitiktis. Uh, Buvo nepaprastai įdomu diskutuoti su tais mokslininkais, kurie kalba ir apie atomų skaidimą, ir apie e, kitas e, brandolinės reakcijas ir visa tai yra labai atitinka mūsų interesus. Žodžiu, vizitas buvo nepaprastai įdomus ir tiek su ACER, ir tiek su tuo institutu mes turėjome nepaprastai įdomius susitikimus. Ačiū. Dėkoju kolegė Kofart. Man tas vizitas irgi buvo nepaprastai įdomus, kadangi būtent ten yra formuojama Europos ateitis. Atsar yra nelengva suderinti 28 reguliuotojų veiksmus ir juos kažkaip sutelkti tai bendrai Europos energetikos rinkai, sužavėti juos tą idėją, juk kiekvienas reguliuotojas iš tikrųjų mato tik tai savo teritoriją, nelabai mato toliau savo nosies, taigi jiems tenka tikrai nemaž, nemaži iššūkiai ir aiškiai reikia dar labai daug nuveikti, kad ta bendros rinkos idėja uh, taptų patraukli ir vietiniams vidaus nacionaliniams reguliuotojams ir ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, kad tie reguliuotojai netaptų tokią instituciją, kuri trukdo įsteigti bendrą rinką. Ir kolegos, su kuriais mes susitikome, kurie yra ten taryboje ir valdyboje, jie tikrai, jiems tikrai mes nusintėme tą žinę, kad reikia stengtis tą idėją kuo toliau propaguoti. Connecting Europe iniciatyva irgi yra tarp valstybinė ir ją taip pat reikia skatinti. Ir mūsų delegacijoje tikrai buvo bendra tokia nuomonė, kuri pagal kurią tikrai negalima daugiau dar stiprinti tų nacionalinių sienų, kad nebūtų taip, neatsitiktų taip, kad mes ne tik nesustiprinsime bendros rinkos, bet kaip tik atskirsime tam tikrus segmentus, tam tikrus regionus vieno nuo kito. Europoje yra tikrai labai daug regionų ir uh, ir įgyvendinti regionuose tam tikras iniciatyvas atskiruose regionuose yra gana sunku, bet ES dar yra ir tų tarp valstybinių regionų, e, kurie gyvena skirtingomis kainomis ir būtų labai svarbu būtent tos regionus susijęti vienas su kitu. Ir dabar atsar kaip tik e, yra pateikusi užsakymą parengti tokią studiją dėl kainų išlyginimo galimybių tarp regionų ir tas studijos pirmieji rezultatai turėtų būti pateikti jau greitai, bet pačios pati galtinai bus parengta tik tai kitais metais. Sakykime, Vokietijoje mes matom, kad net pačioje jos viduje yra tokių problemų, uh, ir jų išspręsti Vokietijai vienai greičiausiai nepavyks ir atitinkamai kenčia žinoma ir e, šalia esančios valstybės ir tik jų pastangų dėkų, dėka galima būtų tas visas tarp valstybinio to bendradarbiavimo problemas išspręsti. Ir tik tai bendradarbiaujant mes galėtume kažkaip tai paskirstyti tą energiją, kuri yra išgaunama vėjo jėgainėse, kurios būna kartais daug šiaurėje, paskirstyti ją teisingai ir pietuose, kur tuo metu galbūt nešviečia saulė, o jie labiau kliaunasi saulės energiją. Ir mes turime kažkokiu būdu rasti tą pusiausvyrą tarp e, vėjo energetikos e, šiaurėje, saulės energetikos pietuose, kad ta energija pasiskirstytų kuo tolygiau. Tam būtinai reikia toliau plėtoti tinklus, kitaip mes tikrai nepasieksime savo energetikos vieningos rinkos ir tos to lūžė energetikos rytyje. Dar vienas klausimas - išmaniai tinklai. Uh, Šis čia mes bendradarbiaujame ir su Europos e, erdvės agentūra, kosmoso agentūra ir kitomis agentūromis, nes e, technologinė pažanga ir tie technologiniai ryšiai, sąsajos, jos čia yra nepaprastai svarbos. Berek, ESA čia turi bendradarbiauti. Uh, ir mes tikimės, kad netrukus jau įvyks pirmieji pokalbiai tarp jų. Išmanieji miestai, išmanieji tinklai, visos kitos išmaniosios sritis yra tos sritis, kurios negali vystytis, plėtotis atskirai viena nuo kitos, jas reikia sieti viena su kita. Todėl mes tikrai labai džiaugiamės, kad agentūrai tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kad kad tai yra jos prioritetas ir mes, aišku, dabar peržvelgsime ir teisės aktus atitinkamus, pažiūrėsim, ką galbūt šį bitą reikia pakeisti. Parlamentas čia irgi rodo tam tikrą iniciatyvą. Ir ši kelionė tikrai parodė, kad e, konkrečiose vietose yra dirbamas konkretus darbas. Jau stoa vertinimas E, parodė, kad tokie, tokios organizacijos kaip e, ACER, BEREK, ESO ir kitos, jeigu jos bendradarbiautų, kad tai rezultatas būtų daug geresnis. O šiuo metu komunikacijos trūksta ir mes tikrai mėginame ieškoti kelių, kaip galima būtų susijęti šių visų institucijų veiklą ir rinkos priežiūrą, kuri vyksta Liublianoje, yra priklausoma nuo finansavimo šaltinių. Kita vertus, aišku, jis stebi, kaip, yra, kaip juda realūs energijos srautai visoje Europos Sąjungoje. Ir reikėtų pamėginti tuos srautus kažkaip suderinti geriau, kad ir energetikos srautai, srautai ir finansiniai srautai keliautų natūraliais, fizikiniais keliais, o ne kažkam kitam, kažkam nustatant tam tikrus jų keliavimo būdus. Suderinti visus tos interesus yra tikrai nelengva, todėl e, mes ir kėlėme klausimą, ar negalima būtų, sakykime, lėšas, kurias e, mes gauname iš emisijų priekybos sistemos, panaudoti tikslingai tinklų plėtrai per EIB arba per kokią nors kitokią, per kokį nors kitokį instrumentą, pavyzdžiui, per Connecting Europe instrumentą. Būtent šios lėšos turėtų būti finan, e, paskiriamas šimtų procentų energetikos politikos pakeitimui ES finansuoti. Kitaip mes nepasieksime savo tikslų ir, dėl, ir be kita ko ir to 30 procentų pramonės gaminių tikslo, kurį minėjau. Taigi, manau, kad mano, mūsų vizitas į Liublianą tikrai mums buvo visiems labai naudinga. Norėčiau padėkoti sekretoriatui, Anis Kogel ir Ivanai, kurie, kurios organizavo ir lydėjo mus į tą kelionę. Viskas veikia puikiai ir Aš manau, kad tokių vizitų mums reikia ir daugiau, reikia kalbėtis tiesiogiai su suinteresuotais asmenim, taigi mes ketiname tą daryti ir ateityje. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tai norėčiau ir padėkoti dalyvavusiemis posėdėje. Mūsų posėdį tęsime 15 val. šioje salėje. Ačiū.